Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Ein gutes neues Jahr wünsche ich allen, weil es die erste Sitzung des. Labą dieną, tai yra pirmasis mūsų komiteto posėdis 2010 metais. Sveikinu visus susirinkusius į paskirtojo komisijos nario atsakingo už aplinkos apsaugą klausimus. Norėčiau uh, pasveikinti poną Potočnik atvykusi į mūsų komiteto posėdį. Per artimiausias tris valandas mūsų komitetas norės susidaryti įspūdį, ar kandidatas turi pakankamai kompetencijos atlikti šį darbą. Ir nepriklausomai nuo bet kokių interesų, ar jis nepriklausomai nuo bet kokių interesų gal, galės vykdyti pareigas. Taip pat, ar jisai turi atitinkamų specifinių žinių, kurios yra reikalingos šiame poste. Taip pat, ar jisai turi žinių apie esminės Europos politikos gairias. Po to pasibaigus komisijos e, narių klausimams Europos parlamentas balsuos dėl komisijos sudėties. Ponas Potočnik į mūsų užduotus klausimus atsakė raštu. Parlamento nariai gavo atsakymus visomis kalbomis. Dabar norėčiau paaiškinti, kokia bus artimiausių trijų valandų procedūra paskirtasis komisijos narys visų pirma e, pasakys savo įžanginę kalbą, kuri gali trukti neilgiau kaip septynias minutės. Paskui e, bus klausimų ir atsakymų laikas. E, viena minutė skirta klausimui, dvi minutės skirtos komisijos nario atsakymui. 45 sekundės skiriamos papildomam klausimui ir viena minutė galutiniam atsakymus. Taigi per uh, tokį penkių minučių, tokių penkių minučių tempų mes ir vykdysime e, tą procedūrą. Paskui bus procedūra, kurios metu bus 50 sekundžių skirta e, klausimui ir 2 minutės atsakymui. Tai yra 3 minučių trukmės atsakymai. Ir galiausiai komisijos nariui bus suteikiamos penkios minutės baigiamai kalbai. Jeigu klausimo autoriaus nėra, tai tuomet tas klausimas bus atkris. Taigi prašau jūsų dalyvauti posėdėje visas tris valandas. Ir antras klausimas, papildomas klausimas, turi būti susijęs su komisijos nario E, atsakymų. Negali būti papildomas klausimas užduodamas visiškai kita tema. Ir aš kaip pirmininkas turėsiu teisę nutraukti tokius klausimus, jeigu jie ne, nebus susijęs su komisijos nario atsakymu. Taigi aš norėčiau visų jūsų paprašyti labai tiksliai laikytis nurodyto laiko minito, limito, nes kitaip aš turėsiu uh, E, atkreipti jūsų dėmesį į tai ir jūs nutraukti ir už tai iš anksto atsiprašau. Pone Patošnek, jūs nesate naujokas Europos Sąjungoje, iki šiol jūs buvote komisijos narys atsakingas už mokslinius tyrimus. Šis postas yra šiek tiek yra susijęs ir su e, aplinkos apsauga. E, kaip komisijos narys atsakingas už aplinkos apsaugą, aišku, jūs susidursite ir su naujomis užduotimis, su naujais iššūkiais. Ir būtent dabar 2010 metų pradžioje, e, kuomet buvo paskirti du papildomi komisijos portfeliai, vienas e, aplinkos apsaugai skirtas, o kitas o kitas energetikai. Taigi mes tokiu būdu galime kalbėti apie perspektyvą, apie vizijas penkerių metų aplinkosaugos politikos ir mes visi su susidomėjimu laukiame, kokios yra jūsų vizijos susijusios su aplinkosaugos politika. Taigi, ponė Patočnik, suteikiu Jums žodį. You, Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, man tenka reta proga, reta galimybė kalbėti gimtają kalbą ir jums leidus, aš tą ir padarysiu, atsakinėsiu jūsų klausimus angliškai. Gerbiamas komiteto pirmininkė ponė Lainenai, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš kandidatuoju į svarbu postą ir todėl esu čia, e, pasirodau jūsų e, išrinktų Europos piliečių e, parlamento komitete. Aš pristatysiu savo viziją ir atsakysiu į jūsų klausimus. Žinau, kad aš turiu galimybę būti paskirtas į tą postą ne tik tuo atveju, jeigu jūs man parodysite pasitikėjimą, bet taip pat jei ir visuomenė manim pasitikės. E, aš esu iš Slovenijos ir pastarosius penkis metus aš dirbau komisijoje, buvau atsakingas už mokslinius tyrimus ir mokslą. E, tikriausiai žinote, kad galbūt žinote, kad aš pagal išsilavinimą esu ekonomistas ir kad aš vadovavau Slovenijos dėrybiniai komandai, jai derantis dėl stojimo į ES. Taip pat noriu pasakyti, kad aš mėgstu žaisti rankinį ir turiu du vaikus. Norėčiau uh, pradėti savo pasisakymą nuo citatos. Europa galės išlikti, egzistuoti tik tai kaip žalias žemynas, arba ji neišliks. Uh, pasaulis gali išlikti kaip mėlynoji planeta arba pasaulio neliks. Tai yra citata iš mano kalbos pasakytos 2008 metais. Ir tuo metu aš e, akcentavau šią temą, nes buvau mokslinių tyrimų ir mokslo srities komisijos narys. Iš esmės, tai susijęs su tvarumu. E, tvarumu plačiaja to žodžio prasme ir ypač aplinkosauginiu tvarumu. Europa nesukūriama vadovėliuose ar sutartyse. Europa taip pat ir milijonų europiečių kasdienis gyvenimas. Prieš keletą dešimtmetų Europa buvo e, sužlugdyta, sugriauta, ją reikėjo atkurti. Europiečiai buvo nusivylę, jie suvokė, kad reikia tų atstatymo, susitaikymo darbų. Ir ES pavyko atnešti taiką, stabilumą, saugumą bei geresnio gyvenimo ir gerovės pažadą. Šiandien mes jau kalbame apie pasiekimus. Europa yra gera vieta gyventi, taigi kodėl ar reikėtų iš tikrųjų dar stiprinti mūsų bendradarbiavimą? Reikia, nes ne tik Europa pasikeitė, pasikeitė ir visas likęs pasaulis. Jis nepaprastai pasikeitė ir pasikeitė negryžtamai, ar mums patinka tai ar ne. Viskas šiame pasaulyje vis labiau susiję ir atsiranda vis didesnė savut apie priklausomybę. Mes sprendžiame klimato kaitos iššūkį, e, neužtikrinto energijos tiekimo klausimą, įvairias epidemijas, e, susidurėme su bio įvairovės praradimu, trūksta maisto ir vandens, e, yra įvairiausių struktūrinių ekonomikos problemų, saugumo grėsmių. Tai yra iššūkiai, kurie nepaiso sienų. Jie yra pasauliniai, į juos reikia atsakyti visiems. Mūsų atsakas 21-ame amžiuje turi būti toks, kad reikia suvokti, kad tai yra labai trapus amžius. Ir mes turime užtikrinti, kad tai taptų tvarumo ir veiksmingo, veiksmingos pasaulio valdysenos amžiumi. Kad tai būtų, Europ, pasauliu reikia stipresnės ir atsakingesnė Europos. Aš tikiu Europą. Ir manau, kad jaunoji europiečių karta gali susitapatinti su tokia Europa. Uh, Mes pergyvename svarbius persitvarkymus nuo pokarinės ištekliais grindžiamos ekonomikos į žinių ekonomiką. Komisijos pirmininkas Baroso yra aiškiai pas, pasakęs, kad iki 2020-ųjų Europos sąjungoje turės įsivyrauti konvergencija ir koordinavimu grindžiamas požiūris. Reikės daugiau investuoti į naujus augimo šaltinius, bei taip pat vis tobulinti ypatingą Europos komisijos ir Europos parlamento santyki. E, aš visiškai pritariu tokiems tikslams ir manau, kad Lisabonos sutarties dėka mūsų partnerystė taps svarbesnė nei bet kada. Aš kalbėjau apie tai, kad mūsų pasaulis yra trapus. Ir būtent dėl šio trapumo aplinkosauga tampa mūsų ateities darbo tvarkės vienu svarbiausių elementų. Kas gali būti svarbiau, esmingiau nei oras, kuriuo kvepuojame, žemė, ant kurios vaikštome, ar, van, ar vanduo, kurį geriame. Anksčiau žmonės kalbėjo apie tvarų vystimasi ir apie tai, kad aplinkosauga aplinka yra moralinis klausimas. Tačiau prieš kurį laiką apie tai, tai rūpėjo tik tai nedidelį grupį žmonių. Dabar viskas pasikeitė mes suprantame, mes matome, kad aplinkosauginiai klausimai rūpi visiems politikams. Ir žinome, kad yra mokslinių įrodymų, jog aplinkos, kad žalą aplinkai sukeliame ne kas kitas, o mes patys. Nauja europiečių karta nori veiksm, ryštingų ir aiškių veiksmų, kurie padėtų išsaugoti ir susigražinti mums mūsų planetą, kurią kuriai atnešėme tiek daug žalos. Ir mes čia kalbame ne apie planetos išsaugojimą ateities kartoms, apie jos išsaugojimą mūsų kartai. Reikia ne tik išsaugoti aplinką. Tikriausiai nėra kažkokio stebuklingo sprendimo, kaip, iš, kaip e, išlipti iš nuosmukio. Bet manau, kad galime ieškoti ekologiško žaliojo sprendimo. E, Aš e, neneigiu, kad e, griežtesni aplinkosaugos reikalavimai daugiau kainuoja, tačiau tai yra būtina ir ilgos sėkmės laikotarpiu tai padės mums e, sutaupyti pinigų. Mums reikia nepamiršti, kad tokiu būdu užtikrinsime geresnę gyvenimo kokybę, sukursime stimulus ekonomikai ir kursime darbo vietas. Kaip komisijos narys atsakingas už aplinkosaugą, aš sutelksiu dėmesį į uh, poveikį aplinkai ir rezultatus. Ką aš noriu tuo pasakyti? Japonai sako, kad vizija be veiksmų yra tiesiog uh, sapnavimas, svajojimas, o veiksmai be vizijos yra košmaras. Taigi mums reikia vizijos, reikia politikos grindžiamos informacija, analizė, žiniomis ir tvirtais įrodymais. Ir kad įgyvendintumėme tą politiką, reikia tinkamai pasirinkti įrankius, vėlgi priemonės remiantis nenuginčiamas įrodymais. Aplinkosauga yra, aplinka yra sudėtinga, kaip pats pasaulis. Ir būtent dėl to šioje srityje susikerta daugybė interesų ir atsakomybės ryčių. Taigi, jeigu aš kaip už aplinkosaugą atsakingas komisijos norys, nus, norėsiu pasiekti konkrečių rezultatų, e, neužteks vien tik tai siekti aplinkosaugos teisino įgyvendinimo. Aš rengiuosi siekti nuoseklaus ir išsamaus požiūrio įgyvendinimo, įgyvendinant bendrijos politiką. Noriu kad būtų pasinaudojama įvairiausiais finansiniais instrumentais siekiant tikslų aplinkosaugos rytyje. Noriu siekti partnerystę su valstybėmis narėmis ir su jų regionais. Noriu, kad dialogas būtų panaudotas e, kaip veiksmingas ginklas. Dialogas su jumis, gerbiami parlamento nariai, dialogas su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo atstovais, europiečiais ir mūsų tarptautiniais partneriais. Noriu, kad politikos kūrimas aplinkosaugoje e, būtų, dar, būtų vykdomas konsensuso pagrindu. Noriu, kad dėl to sutartume, kad tai būtų veiksmingi tiksliniai e, ir praktiški sprendimai. Tai yra pagrindiniai tikslai, kuriuos sieju su savo, man, su savo mandatu. Visų pirma, e, veiksmingas išteklių naudojimas. Visų pirma, sieksiu, kad ES 2020 projektas būtų siejamas su augimu ir darbo vietomis grindžiamomis tvarumu ir veiksmingų išteklių naudojimu turime pagalvoti apie tai, kaip prasibrauti per skiriamasias linijas tarp augimo ir išteklių naudojimo. Kaip užtikrinti ir elgesio pokyčius ekonomikoje bei visuomenėje. Tai nėra lengva užduotis, bet aš tikiu, kad tai yra įmanoma. Kad e, ekonomika bendrai taptų žalesnė, ekologiškesnė, aš e, rengiuosi daug daryti ir užtikrinti, kad aplinkosauga taptų aplinkos vertinimu. Reikia rasti būdų, kaip e, užtikrinti aplinkosaugos dėmenį sprendimų prieimime. Net jeigu neįmanoma visko uh, išreikšti skaičiais, galima rasti būdų, kaip uh, viską gristi ne tik BVP skaičiais. Reikia nepamiršti, pavyzdžiui, bio, bio įvairovės išsaugojimo. Manau, kad aplinkosaugos e, klausimo svarba užtikrins geresnį sprendimų prieimimą komisijoje kaip kolegijoje. Gyvendinimas ir e, sprendimų gyvendinimas ir užtikrinimas. E, jau primta daugybė teisės aktų aplinkosaugos rytyje, tačiau e, juos reikia ir veiksmingai įgyvendinti, užtikrinant e, lygias sąlygas visiems. Mes jau labai atsiliekame nuo laiko. Aš jums suteikiau daugiau um, viena minute daugiau laiko, nes jūsų kalba yra tikrai labai graži ir matyt labai išsami. E, dabar suteiksiu žodį koordinatoriams, frakcijų koordinatoriams, kad jie užduotų klausimus. Ponas Zieber, EPP frakcijos koordinatorius. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, ponė komisijos nary, jūs galite pats save cituoti, nes jūs pats jau dirbote komisijoje, jūs pats žinote, kokia yra šitų klausimų procedūra, tačiau vis tik tai e, kai kas pasikeitė, e, nes iki šiol buvo reikalaujama konkretumo mes visi pasisakome už aplinkos apsaugą, tačiau vis tiek yra skirtumai tarp atskirų politinių frakcijų ir ES institucijų. Ir aš, sekdamas jūsų pasisakymus ir tai, ką jūs pasakėte šiandien, aš norėčiau paklausti jūsų, paprašyti jūsų kalbėti labai konkrečiai, ypač kalbant apie išteklių naudojimą, apie išteklių strategiją, e, nes tai yra esminis klausimas. Taip pat norėčiau. E, pasaky, pa, pa, padaryti pastabą, kad pasakyti, kad jūs pateiksite pasiūlymą dėl vandens 2012 metais yra per mažai. Liau ponas Potočnik. Uh, Manau, kad tai yra vienas iš dalykų, kurių, kuriuos supratau besimokydamas laisvų metu. Požiūris į aplinkosaugos klausimus turi būti pagrystas horizontaliuoju principu. Esu visiškai tikras, kad šių klausimų neįspręsime niekaip kitaip, kaip tik holistiškai. Labai dažnai dalykai, kuriuos mes galėtume uždrausti, yra mano rankose. Tuo tarpu paramos priemonių galime imtis e, per visų kolegų komisijoje prizmę. Jūs kalbėjote apie vandens apsaugą. Jeigu pažvelgtume, pažvelgtume į teisės aktus priimtus vandens ir aplinkosaugos rytyje, tai pamatytume, kad jų skaičius siekia net 250. Vanduo ir atliekos yra sudėtingiausios temos. Tačiau mes jau pasiekėme labai neblogų rezultatų ateičiai. Vandens klausimo ateityje norėtume labai aiškiai peržvelgti pasiekimus Ir per artimiausius porą metų, iki maždaug 2012 metų, turėtume parengti vadinamąjį e, projektą van, Europos vandenims apsaugoti. Turėtume įgyvendinti upių baseino požiūrį, tai būtų vandens pagrindų teisės aktas. Ir norėčiau daugiau dėmesio skirti vandens apsaugai ir tausojimui. Taip pat reikėtų užtikrinti vandens atsparumą klimato kaitai ir panašiai. Aš nemanau, kad mums reikėtų skubėti link e, vandens teisės aktų pakeitimo ar atnaujinimo. Dauguma teisės aktų jau priimti, juos įgyvendinti yra sudėtinga ir į tai turėtume atsižvelgti. Linda Mecker. Ah, ja, ja. Sorry, äh, Zusatzfrage, Herr Seber. Ponui Zieber suteikiama teisė užduoti papildomą klausimą. Pone komisarė, jeigu gerai jūs suprantu, jūs e, patenkintas, kaip įgyvendinama vandens direktyva ir jūs nenorite kažkokių naujovių vandens sektoriuje, ypač atsižvelgiant į klimato kaitą, nes mes juk matome, kad įvairiose sritise yra E, įvairiose regionuose yra e, susidurėme su, su vandens tiekimo problemomis. Taigi, ar jūs manote, kad yra e, būtinybė keisti su vandens tiekimu susijusius teisės aktus? Ir ar yra numatyti kažkokie finansiniai ištekliai, kurie būtų skirti šiai sričiai? Neturime vien tik vandens apsaugos direktyvą, turime e, vandenvalos direktyvą, vandens nuotekų direktyvą. Juos visus įgyveninti yra labai sudėtinga, ypač naujosiuose valstybėse narėse ta padėtis yra komplikuota. Kai pats dėrėjausi dėl narystės ES, tą puikiai įvertinau. Potvinių direktyva yra taip pat labai svarbi, tai yra naujas teisės aktas, jūrų vandens direktyva taip pat yra naujas dokumentas, turime žiūrėti, kaip jie pasiteisins. Aš nemanau, kad mes jau viską puikiai reglamentuojame, tačiau manau, kad tą klausimą reikėtų vertinti horizontaliai, taip kaip reikia Jūs pateikėte klausimą dėl finansinės paramos. Tas aspektas irgi labai svarbus, tačiau daugumą klausimų reikės išnagrinėti iš naujo, pasitariant su kitais kolegomis. Žemės ūkio politika, bendroji žemės ūkio politika yra labai svarbi, kaip ir struktūriniai fondai. Taigi turėsime dirbti petys į petį. Tai bus mūsų žaidimo taisyklė. Dėkoju dabar Linda McKevin. Dėkoju pirmininkė ir sveikinu gerbiamą kandidatą į komisijos narys. Jūs žinote, kokie svarbus yra tie klausimai ne tik parlamentui, bet ir Europos visuomeniai ir žinot, kokie jie reikšmingi. Dauguma mano frakcijoje šiandien pateiktų klausimų yra susiję su visuomenės interesais. Mes norime pateikti tai, kas rūpi visuomeniai. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate savo viziją. Jūs sakėte, kad turite aiškę viziją ir nešvaisysit laiko aplinkosaugos klausimus, kurie jau sureguliuoti spręsti. Kaip praeis penkeri metai, kokį palikimą jūs paliksite? Pažvelkime į poną Dimas. Jis e, e priėmė gana solidžią klimato kaitos teisės aktų bazę. Ką jūs ketinate palikti? Uh, du dalykai čia yra nenuseklus. Tai yra dvi minutės ir jūsų klausimo platumas. Manau, kad tai yra vienas dalykų, kuriuos aš norėjau akcentuoti. Jis taip pat yra labai glaudžiai susijęs su mano kaip e, komisaro egzistavimu šioje komisijoje. Pirmiausia, mes turime skirti aukščiausio lygio politinį dėmesį. Labai svarbu, kad tuos klausimus politiškai remtume ir politiškai suprastume. E, pritarimas visuomenėje taip pat yra labai reikšmingas. Aš tarp savo prioritetų apie tai kalbėjau ir negryšiu prie tų klausimų, tačiau vienas iš klausimų, kuris yra labai svarbus e, ir kuris yra būtinas, kalbant apie mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą, tai yra e, bendresnis požiūris į mokslinius tyrimus ir, perspekt... ir inovacijų kūrimą. Nepamirškim, kad gyvename rinkos ekonomikoje ir yra dalykų, kurie turi vykti paraleliai, pavyzdžiui, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Ir į tai turim žiūrėti labai atidžiai. Be abejo, kalbant apie tai, privalome išvelgti ir aplinkosaugą. Ir aš čia esu pakankamai kvalifikuotas, kad galėčiau suderinti tuos aspektus. See, you have one more minute. Is that not nice? Jums irgi viena minutė tik skirta. Paprašyčiau mūsų tarnybų 50 cm nuo komisaro padėti monitorių, kad jis galėtų stebėti, kiek laiko kalba. Ačiū. Taigi, tie dalykai yra svarbus ir aš čia galėsiu sukurti papildomą vertę. Turime viską sutelkti į vieną viziją ir laikytis holistinio požiūrio Ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad judėjimo laisvės šio požiūriu turime daug. Aš nesu tas žmogus, kuris bando per metus ar pusantrų metų suteikti viską, ko jūs tikitės. Svarbu skirti dėmesį visiems ant stalo išdėstytiems klausimams. Bet e, manau, kad svarbiausia bus tai, ką pasieksime per penkerius metus. Ir aš norėčiau, kad per tuos penkerius metus jūs mane įsimintumėt kaip laikotarpį, kur galėjome e, kartu dirbti ir e, kartu dirbti aplinkosaugos labui. Krizėvis. Papildomas klausimas, reikia įprasti prie to, sako pirmininkas. Aš atsiprašau kad jūs paminėjote darbo vietas, nes be abejo dabar ekonominės krizės metu tai yra svarbiausias mūsų darbo atvarkės klausimas. Kaip jūs atsakysite tiems, kurie sako, kad mes dabar negalime leisti savo investuoti į aplinkosaugą, nes darbo vietoms daugiausia dėmesio reikia skirti? Investuosime į aplinką ir darbo vietas. Tai bus pirmiausias prioritetas. Visi tą turi aiškiai suprasti. Kalbant apie klimato kaitą, tą privalome išaiškinti. Sprendžiant tuos klausimus, e, turime suvokti, kad klimato kaita yra realybė. Tai yra rimtas ir svarbus klausimas. Klimato kaita dabar jau yra realybė. Žmonės sukėlė klimato kaitą be bejonės. Ir tada e, galime atsakyti klausimą, kaip verslas turi reaguoti gana paprastai. Kas pirmesni pradės dirbti, tas daugiausia pelno gaus. Mums tenka darbas labai aiškiai pasakyti, kad būtent tą kryptimi mes turime eiti. Jie nenori, kad mes būtume mandagus, jie nori, kad mes būtume nuspėjami ir turėtume ilgalaikę perspektyvą. Jeigu mes to pasieksime, tai mūsų darbas bus atliktas. Chris Davis. Ačiū dabar, Kris Deivis. Gerbiamas kandidatė, jūs gal nelabai laikotės laiko, bet man patinka tai, kaip jūs formuluojate mintis. Man susidaro įspūdis, kad jūs iš širdies kalbate. Noriu paklausti, ar jūs žinot nors vieną žmogų, nors vieną žmogų pasaulyje, kuris turi tiek potencialo propaguoti gerą ekologinę praktiką, kaip ES komisaras atsakingas už aplinkosaugą. Aš tai pateikiu Aš tokį klausimą teikiu, nes noriu suvokti, ar jūs suprantat, kokios masto jūsų darbas, kokį potencialą jis atveria jums ir Europoje, ir visame pasaulyje. Taigi mano klausimas, ar jūs e, neatvėsite ir ar netapsite vienu iš eilinių komisarų, kuris bando prastumti per sistemą direktyvas? Ar jūs tapsite tikrų lyderių ir tikrų rėmėjų, kuris sieks sukurti ekologinę praktiką ir ją plėsti, plėtoti? Ar ką jūs čia galvojate? Trumpas atsakymas būtų taip, bet kadangi man dvi minutės yra skirtos, tai pabandysiu šiek tiek giliau pažvelgti. Vieną momentą norėčiau paminėti, kurį aš esu tikras, jūs vėliau manęs paklausite vis tiek. Aplinkosaugos komisaro portfelis yra, būdavo vienas, dabar jis padalintas į dvi dalys, į klimato kaitą ir aplinkosaugą. Bet kai aš peržiūrinėjau uh, visą medžiagą susijusią su šiuo portfeliu, tai supratau, kad turėti aiškę viziją yra nedidelis stebuklas. Kai aš savo pirmtako komisijos nario Dimas paklausiau, kiek darbo yra aplinkos saugos srityje ir jis sakė, tiek, kiek tik nori. Taigi aš puikiai suprantu, kad aš galiu būti tarp pasaulio lyderių. Tačiau noriu įspėti, kad mes nesame vieninteliai, kurie suvokiame, jog pasaulis keičiasi ir e, mes patys turime atlikti gana daug svarbių pakeitimų mūsų trapiame pasaulyje. Galbūt kiti dirba ne visai tokiais pat būdais kaip mes. Galbūt kai kas daugiau dėmesio skiria technologijų raidai, o ne mūsų pačių elgesiui. Bet aš manau, kad e, dėmesio reikia skirti abiems aspektams. Šiuo požiūriu e, padėti reikia vertinti simultaniškai. Manau, kad e, reikia nenuvertinti, kad ir kiti tuos dalykus supranta. Mes turime įgyvendinti savo darbo tvarkę, bet nepamiršti, kad turime išlikti lyderiai. Ir jeigu atsitiks taip, kaip buvo, pavyzdžiui, Kopenhagoje, tai be bejonės neturime staiga pakeisti savo pozicijos ir įsipareigojimo. Mes turime tik pagalvoti, kaip geriau kitus įtraukti į tą veiklą. Ir šiuo požiūriu mano vaidmuo aplinkosaugos reityje yra labai svarbus. Papildomas klausimas. Dar dvi su pusė valandos liko, jūs galėsite užbaigti savo mintis. Uh, bet turime elgtis taip, kaip kalbame. Ir jūs savo pradinėje kalboje sakėte, kad bus labai sunku įgyvendinti teisės aktus. Turime daugybę teisės aktų, kurių valstybės narės tiesiog nerealizuoja. Aš manau, kad komisijos įgyvendinimo užtikrinimo procedūros yra per daug sausos ir juridinės. Ir komisija su taryba nepakankamai palaiko ryšį. Aš manau, kad anksčiau komisija nedrįzavo pirštų nurodyti kaltųjų ministrų ir valstybių narių. Ar jūs bandote pakeisti padėtį? Ar jūs bandote vėlgi tik stumdyti popierėlius? Ar labai aiškiai pirštais nurodysit ministrus ir valstybės narės, kurios nesugeba gyvendinti teisės aktų? Aš į tai žiūrėčiau dviejopai. Viena vertus, jeigu mes priimame teisės aktą, mano nuomonė, privalome jį gyvendinti, dėl to nekyla bejonių. Juk dėl to dėl mes ir su valstybėmis narėmis ir su jumis susitarėm ir valstybės narės įsipareigojo tą teisės aktą priimti, įgyvendinti. Taigi mano teisinis vaidmuo yra užtikrinti tą įgyvendinimą ir aš tą darysiu. Kita vertus, labai svarbu ištiesti ranką valstybėms narėms kai tik įmanoma, kai tik kažkas nesuprantama, kai mes galime pasidalinti kompetenciją ir žiniomis ir geros praktikos pavyzdžiais, tai mes tą ir darysime. Interviu daviau Slovenijoje ir manęs paklausė apie aplinkosaugą. Aš sakiau, kad aš negaliu atsakyti, nes dar nesu tos ryties specialistas kol kas. Bet jeigu man kas nors pateiktų klausimą, kaip aš reaguočiau, jeigu reiktų uh, E, pasipriešinti Sloveniją ir kritikuoti Sloveniją, aš atsakyčiau labai paprastai. Elčiausi taip, kaip ir su bet kuria kita valstybė nare. Kodėl? Todėl, kad tai yra e, naudinga Slovenijos piliečių interesams. Karlas Šliuteris ir ponas Palošnikas. Prašom laikytis po vieną minutę. Tak. E. Ačiū, aš klausiu švediškai. turime konkretų e, REACH įgyvendinimo pavyzdį. Viena didžiausių grėsmų visuomenės sveikatai yra biologiškai besikaupiančių e, toksinių medžiagų plitimas. Aš turiu pasakyti, kad Aš pats labai aktyviai dirbau, kad būtų sudarytas geras sąrašas pagal ryč medžiagas. Ką jūs darysite, kad per dviejus metus tas sąrašas būtų išsamus ir geras? Kaip geriau galėsite apibriežti nuodingas medžiagas pagal ryč? E, ką aš žinau, kad Stoholme buvo apibriežtos pops medžiagos. Ką jūs apie tai galvojate? Ačiū. norėčiau visų pirma papasakoti, kaip iš principo, aš manau, mes turėtume traktuoti, elgtis su teisės aktais, kuriuos patvirtiname. Teisės aktų įgyvendinimas neapima naujų dėrybų dėl to, kaip, kokie tie teisės aktai turėtų būti. Buvo ilgai deramasi ir tų dėrybų išdava buvo susitarimas, o tą susitarimą reikia gyvendinti. Būtent ta dvasia, kurioje buvo susitarta. Jeigu jūs klausėte manęs, aš žinau, kad kandidačių, medžiagų kandidačių sąrašai yra 15 medžiagų. Ir jei, kalbant apie 14 priedą, žinau, kad tenai yra nulis, kad ten nėra jokių sąrašų. Kalbėjau su kolega Tajaniu, kuris taip pat atsakingas už šią sritį. Mes norime dirbti drauge bendradarbiauti. Ir šioje srityje, jeigu tik būsiu paskirtas į šį postą, šiai sryčiai skirsiu dėmesį pirmiausia. Ir mes sutarėme, kad Helsinkėje, jei aš neklystu, kur dirba Europos cheminių medžiagų agentūra, uh, mes, aš ten vyksiu ir mes turime pasiūsti aišku ženklą, kad mes įgyvendinsime tai, dėl ko susitarėme. Bet jeigu jūs klausite manęs, ar mane tenkina tai, ką aš dabar turiu ant stalo, tai atsakymas būtų ne. Aš pasinaudosiu mikrofonu. Šį kartą, sako kalbėtojas, antra klausimo dalis buvo susijusi su uh, biologiškai besikaupiančių ar kitokių e, kenksmingų medžiagų apibrėžimu. Komisija viename iš savo komunikatų yra pareiškusi, kad teisės aktų nano medžiagų klausimų pakanka, tačiau e, galiojantis teisės aktai neapima nano medžiagų. Ir kaip jūs suprantate, mes kai ko iš jūsų tikimės ir prašome šiuo klausimu in three hours we will learn. Uh, uh, uh, you talked about the criteria for PBT, that's Annex 13. Jūs klausėte apie kriterijus, pagal kuriuos apsprendžiamos tuos medžiagos, jie išdėstyti 13 e, priedė. Taigi, mano atsakymas būtų toks, aš susisieksiu nedelsiant su kolega Tajani ir stengsiuos, kad būtų daroma pažanga šiuo klausimu. Kalbant apie problemas su apibrėžimais, jeigu jūs norite išgirsti mano nuomonę apie tai, ką aš apie tai manau iš principo, jeigu kalbėsime apie įvairiausias medžiagas, kancerogeniškas, e, kenkiančias e, reprodukciniam mechanizmui ar šias biologiškai besikaupiančias toksiškas medžiagas. Mes iš esmės kalbame apie labai pavojingas medžiagas ir būtent taip ir turėtume su jomis elgtis ir jas taip traktuoti. Uh, Julie Gilding. Ju, Julie Gilding. My... Ačiū. Aš taip pat noriu užduoti klausimą apie įgyvendinimą. Tai jau buvo keletą kartų minėta. Ir jūs atsakėte labai bendrais bruožais, taigi aš šiek tiek performuluosiu savo klausimą pranešime dėl atliekų, kurį komisija paskelbė 2009 lapkritį, yra labai aiškių pavyzdžių. E, pavyzdžiui, konstatuojama, kad ne, nesugebama kovoti su neteisėtų e, šiukšlių e, išmetimu, taip pat, kad užregistruota nemažai teisės akto neįgyvendinimo atveju. Taip pat komisijos ataskaitoje teigiama, kad e, kad savartinų direktyva neįgyvendinama, kad tas įgyvendimas yra nepatenkinamas. Taigi, iš piliečio požiūrio taško sakyčiau, kad dėl to, jog neįgyvendinami tokie teisės aktai, tenka abejoti, ar iš viso jie bus įgyvendinami. Na, tam tikras ciniškas požiūris ryškėja. Uh. Laimiai visus su visais elgiamasi vienodai, sako kalbėtojas. Manau, kad. Na, jūs negalite tikėtis, kad aš dabar būsiu puikiai susipažinęs su visais įmanomais atvejais. Žinau, kad yra daugybė pažeidimų nagrinėjimo atvejų. Yra per metus pateikiama daugiau nei 200 nusiskundimų. Tokia yra padėtis. Aš padarysiu viską, kas mano galioje, tam, kad užtikrinčiau, jog būtų gyventinta tai, dėl ko susitarėme. Bet kita vertus, manau, kad aš turiu nepamiršti ir dar kai ko. Galbūt e, į tai daugiau sutelksiu dėmesio per antrąją kadencijos pusę, nes būsiu sukaupęs daugiau žinių, bent jau tiek aš supratau dirbdamas e, praeitos kadencijos komisijoje. Tai yra pir pirmąją darbo per pirmą kadencijos pusę aš bandžiau remtis tuo, to, tomis žiniomis, kurias turiu, o paskui supratau, kad sukaupiau jų daugiau. Taigi, aš nenoriu pasakyti, kad mūsų užmojai kažkaip bus sumažinti. Ne, bet reikia galvoti ir apie tai, ką įmanoma įgyvendinti ir į kiek įmanoma labiau supaprastinti tuos teisės aktus, nes būtent tai e, mums būtų labai naudinga. Ačiū. Tikriausiai aš neišgirdau to, ką tikėjausi išgirsti iš jūsų, ką sakė Kris Deivis. Aš, tiki, aš norėčiau, kad jūs labiau akcentuotumėte e, įgyvendinimo stebėseną, kontroliuotumėte, kaip valstybės narės įgyvendina. Galbūt reiktų paskelbti naujų teisės aktų moratoriumą iki tol, kol įsitikinsime, kad visi teisės aktai iki šiol patvirtinti yra įgyvendinami. Term, which... Na, didesnis dėmesys, didesnis prioritetas tarsi sufleruoja, kad norite pasakyti, kad tai yra nepak nepakankamai buvo akcentuojama, kai mano kolega buvo atsakingas už šią sritį. Galiu Jums pažadėti, kad gyvendinimo užtikrinimas bus labai svarbių mano darbo tvarkės punktų. Aš tikrai tam skirsiu daug dėmesio, nes tik įgyvendinti, praktiškai įgyvendinti teisės aktai iš tiesų yra palankus aplinkosaugai, jie kažką daro gero aplinkosaugai, kitaip jie yra visiškai nenudingi. Na, moratoriumo aš čia neskelbsiu, bet manau, kad turime labai kruopšiai apmastyti, kaip viską sutvarkyti, kad visos priemonės būtų kiek įmanoma veiksmingesnės, našesnės, nežalingos, bet svarbiausia, kad jos būtų įgyvendintos. Sabine Wilz für GUE. Zabinevec iš GUE. Pane Vil, e, pagal jūsų nuomonę Europa turėtų prisimti lyderės vaidmenį ir užtikrinti saugią ateitį visiems. Taigi, kokius mechanizmus jūs tam e, konkrečiai numatote? Ar jūs norite ekologiškai atsakingos ekonomikos, kuri būtų labiau reguliuojama, ar jūs pasitikite tik tai rinką. Ir taip pat mane domintų jūsų nuomonė apie žinių perkelimą be patentų į besivystančias šalis. Uh, okay. Davėte vienu įpū keturis klausimus tikriausiai kalbame apie sritį, kuri yra labai susijusi su tarptautinė plotme. Kaip jau sakiau, mes gyvename globaliame pasaulyje ir todėl daugybė mūsų veiksmų turi globalinių pasiekmių. Todėl kalbame apie tarptautinį bendradarbiavimą. Mes dalyvaujame jungtinių tautų aplinkosaugos programoje, yra jungtinių tautų e, tvariaus vystimosi komisija ir mes turėtume dalyvauti realiuose procesuose. Manau, tai, kas vyko Kopenhagoje dėl klimato kaitos, aiškiai atskleidžia, koks rimtas ir gilus mūsų dalyvavimas yra šioje srityje. Manau, kad dėmesys tarptautiniam bendradarbiavimui turėtų būti mūsų požiūrio į aplinkosaugos klausimus šerdimi. Jūs klausėte apie reglamentavimą ir rinką grindžiamus instrumentus, kaip aš juos žiūrėsiu, kaip aš su jais elgsiuos. Ir beje, visi tie dokumentai aplink mane yra ranka suraš, užrašyti užrašai. Holistinis požiūris, kad jis pasiteisintų, apima politinę lyderystę, e, visuomenės pritarimą, politikos iniciatyvas prireikus, taip pat rinką, nes mes gyvename rinkos ekonomikoje, kainą, kaštus, technologijų plėtrą. Visa tai drauge funkcionuoja, pasiteisina. Kai kuriais atvejais rinkos priemonės labiau reikalingos, kitais atvejais labiau pasiteisina reglamentavimas. Visą tai reikia atidžiai išnagrinėti, tačiau holistinio požiūrio laikymasis, man atrodo, yra vienintelis sprendimas, nes kitų atveju sėkmės nepasieksite. Bet kurioje kitoje srityje, jeigu iškiltų problema, tikriausiai e, būtų, reiktų spręsti ją panašiai. Supratau, kad jūs neteikėte pirmenybės dereguliavimui. Norėčiau jūsų paklausti, kaip, ką, ką jūs manote apie ateities investicijų programą dėl e, aplinkosauginių darbo vietų kūrimo. Ar jūs darysite kažką dėl šios programos tolesnio vystimosi? Aš nesakau, kad reglamentavimas, reglament, reglamentai e, netaps mano prioritetu. Manau, kad galima jais naudotis, reikia jais naudotis. Pavyzdžiui, CO2 išmetalai, kuriuos e, išmeta automobiliai. Aš pasisakiau už griežtą reglamentavimą, tačiau kita vertus sakiau, kad reikia padaryti viską, ką galime automobilių pramonės labui, nes reikalaujame iš jos labai daug per labai trumpą laiką. Vis, valstybinės privačios partnerystės. Taip pat kitos įdėktos programos, man atrodo, padeda to, tai pramoniai, na, tam tikrą prasme, išgyventi labai sudėtingą laikotarpį. Viskas, turime tas iniciatyvas dėkti draugė su privačiu sektoriumi, nes turime nepamiršti ir to, kad, kad pelno pusės irgi turime nepamiršti. Pramonį reikia užsitikrinti pelną. Tačiau neturime pakeisti savo pozicijos. Aš manau, kad mes turime išlikti griežti, griežtai reglamentuoti, tačiau taisyklės turi būti prognozuojamos. Reikia žinoti, ko tikėtis. Dėkoju. Toliau žodis tikimas Paul Newtals, FDP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu visiems palinkėti labai link, laimingų ir šaltų naujųjų metų. Ir atrodo, kad aš esu vienas iš nedaugelio parlamentarų, kuris e, nerėkia garsiai, kai pradedame kalbėti apie tokį šaltą pasaulio atšilimą. E, šiandien pasaulyje e, matome, kas vyksta. Ar jūs, būdamas politikoje žiūrėjote į mokslą blaivių protų. Pažvelkime į pastarai tūkstantį metų. Tai yra protingas laikotarpis, per kurį galėtume įvertinti klimato kaitą. Matome masinius pasikeitimus ir bendrą atvėsimą. Taigi pažvelkime į pastarosius šimtą tūkstantį metų. Ir ar jūs nepagalvosite, kad mes esame užsipuolami. E, Bereikalo ir egoistiškai teigiame, kad žmogus gali pakeisti klimatą. Before... Kadangi aš anksčiau buvau atsakingas už mokslo ir mokslinius tyrimus, aš žinau, kad mokslininkai retai kada dėl ko nors sutarė. Tačiau jeigu yra nors vienas rytis, kur egzistuoja dominuojanti nuomonė, tai yra klimato kaita. Turime tarptautinę klimato kaitos komisiją, kur maždaug 600 geriausių pasaulio mokslininkų tą temą sutarė. Tačiau atvirai pripažinkime, kad kai kurie tarp jų turi kitokią nuomonę. Tačiau nei vienoje kitoje mokslo srityje nėra tokios vieningos nuomonės. O mano klausimas jūsų, mano atsakymas jūsų klausimą būtų šiek tiek provokuojantis. Pavyzdžiui, sakykime, kad jūs esate teisus, o aš klystu. Arba geriau sakykime, jūs esate teisus, o aš, e, kit, mano nuomonė, neteisinga. Ką tai reikštų? Ar e, vis dar reikštų, kad mes neturime elgtis kuo geriau ir stengtis kuo labiau, kad aplinka būtų daugiau apsaugota? Taigi mano atsakymas būtų toks, netgi jeigu aš esu neteisingas, neteisus, vis tik politiką reikėtų keisti. Nemanau, kad reikėtų ją keisti. O jeigu aš esu teisus, o jūs klystate, tai tada turime laikytis tų nuomonių, kuriuose aiškiai, aiškiai įspėjama apie pasiekmes. Jeigu nieko nedarysime, susilauksime tik katastrofos. Mumsgi nereikia patekti į kažką panašaus kaip ekonominė krizė, kai pradedame e, mokytis iš savo klaidų tik tada, kai įbrendame giliai į krizę. Aš manau, kad mes esame pakankami atsakingi politikai ir į tuos klausimus atsakysime iš anksto, sureaguosime iš anksto. Okay, well... The... Pirmiausia, kalbėjome apie konsensusą. Taigi, o kaip bus su tais 30 tūkstančių mokslininkų, kurie pasirašė atitinkamą deklaraciją? Uh, Dar galėtume pasakyti, ar tikrai mes nepradedame greuti vakarų ekonomikų, keldami žaliųjų reikalavimus, kurdami ekologinės e, ekonomikos gairės. Bet taigi yra melas, mes turime žiūrėti į kompiuteriais sukurtas sistemas. Ar nėra taip, kad dabar mokslininkai, kad dabar pasaulis mato kažkokių netikrų, klaidingų mokslininkų idėjas puoselėjimas. To to you, really... Aš manau, kad technologijos yra pakankamai pažangios. Niekasgi nenori kenkti verslui. Mes norime, kad verslo logika, ekonomikos logika būtų e, priderinta dominuojančiam norui žengti į trečią industrinę revoliuciją ir aplinkosaugos kaštai turi būti internalizuoti. Viskas yra labai paprasta. Jeigu mes, pradedami gyven, elgtis pagal savo logiką, internalizuosime vartotojų kaštus ir mokėsime tai, ką turėsime mokėti, tai tada sukursime subalansuotą aplinką ir ekonomiką. Toks būtų mano atsakymas dėl jūsų paminėtų mokesčių, nebijokit, vyriausybė surinks mokesčius vienaip ar kitaip ir mes visuomet siekiame tokio mokesčio lygio, kuris e, būtų geras. Jeigu tai yra žaliųjų mokesčiai, tai yra niekiek nekenksminga. Dabar pereisime prie antro klausimų raundo ir iš pradžių žodis teikiamas poniai Weisgerber. Pone Potočnikai, mano klausimas bus susijęs su skirtingų aplinkų aplinkosauginių teisės aktų įgyvendinimu e, valstybėse narėse. Atrodo, kad aplinkosaugos politika turėtų peržengti sienas, tačiau kita vertus ji turėtų sukurti vieningas konkurencingumo sąlygas. Ir jeigu e, direktyvos įgyvendinamos skirtingai, jeigu jos skirtingai taikomos valstybėse narės ir jeigu tie skirtumai yra labai pastebimi, tai tuomet e, yra labai sunku siekti tų, tų tikslų. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsime apie e, aviacijos direktyvą arba e, apie teisės aktus susijusius su kenksmingomis medžiago, medžiagomis, matysime, kad tie skirtumai iš tiesų yra didžiuliai. Pone Patočnekai, jūs sakėte, kad jūs darysite viską, kad teisės aktų būtų laikomasi. Taigi, ką, kaip jūs įgyvendinsite Tai ar komisija kažkaip stebės, e, kaip įgyvendinami teisės aktai valstybėse narėse ir rūpinsis tuo, kad būtų sukurtos vieningos konkurenci konkurencinės sąlygos? It, Labai geras klausimas. Vėlgi, aš šiame procese supratau dar vieną dalyką. Mes gana uh, neplačiai ne, ne, ne analizuojame duomenis ir informacinius duomenis. Todėl mes kuriame naują duomenų bazę, kuri suteiks geresnį informaciją. Jei neklystu, ji buvo suformuota 2008 metais. Tokią duomenų bazę reikėtų sustiprinti ir kai tik bus galima, aš apsilankysiu Europos aplinkosaugos agentūroje, kuri veikia Kopenhagoje ir labai kruopšiai išsiaiškinsiu, ką geriausiai galėčiau nuveikti. Aš žinau, kad geriausi sprendimai yra tie, kurie yra pagristi informacija ir žiniomis. Rengdami teisės aktus ir įvertindami įvairias apžvalgas, kurios, kaip žinia, gana uh, E, sistemingai yra atsiunčiamos į aplinkos saugos e, direktoratus. Mes visuomet stengiamės sukurti kuo pažangesnius ir išmintingesnius teisės aktus, sukurti vienodas veikimo sąlygas visiems ir taip pat įvertiname regioninius skirtumus. E, tai gali duoti mums gerų argumentų. Manau, kad tai yra mūsų logikos neatskiriama dalis ir ateityje tam turėtume skirti didelę dėmesio dalį. Greta aplinkosaugos problemų, kurios yra visiems aktualias, aišku, yra tokių problemų, kurias būtų galima išspręsti valstybių lygmenių ir tą reiktų daryti. Ir mes dažnai matome, kad trūksta tokio e, tarptautinio, tarpvalstybinio požiūrio. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kokia jūsų asmeninė uh, nuomonė dėl e, teisės aktų įgyvendinimo. Uh, I... Manau, kad galite suprasti, kad kai aš pradžioje sakiau, kad subsidiarumo nenaudosiu kaip pasiteisinimo neveikti, tai aš tą turėjau galvoj. Bet kita vertus, Aš visuomet stengsiuosi padėti valstybėms narėms įgyvendinant teisės aktus. Dėl dirbožėmio direktyvos, priimtos 2006 metais, jeigu neklystu, tiksliau pradėtos renkti 206 metais, tai aš tarp pirmųjų savo užduočių bandysiu taryboje išspręsti šią problemą ir jeigu pavyks ją priimti. Abejoju, ar kvalifikuota dauguma e, pritars tam, bet aš norėčiau, kad dirbožėmio direktyva nebūtų atmesta. Tas sritis rūpi visiems europiečiams. Mano nuomonė, tas rytis nėra pakankamai gerai reglamentuojama. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės labai gerai tą klausimą yra išsprendusios, bet e, dirbožėmio direktyvos reikšmės neturėtume nuvertinti. Rodrygas. Andrės Perelio Rodrygės. Pone Potočnik, iš tiesų džiugu matyti Jūs mūsų posėdėje ir taip pat džiaugiuosi galėdamas suteikti Jums konkretų klausimą. Ar jūsų, tarp jūsų prioritetų yra šeštoji pagrindų programa ir ar jūs galite pažadėti parlamentui, kad per kiek įmanoma trumpesnį laiką e, bus inicijuota septintoji, pradės veikti septintoji pagrindų programa, kuri pratestų šeštąją. Aš to klausiu dėl to, kad man šis klausimas kelia susirūpinimą ir man kol kas neaišku, ką komisija žada daryti. Galbūt jūs galėtumėte man pasakyti pasakyti, kokie yra komisijos ketinimai, nes dabar kaip tik yra laikas imtis konkrečių priemonių. Ir norėčiau paklausti, ar tai yra įmanoma. Environmental... Ačiū. Egzistuoja šeš, yra vykdomi šeši aplinkosaugos veiksmų planai nuo 2002 iki 2012 ir šiuo metu taip pat vykdomas išorės vertinimas, kurio prašė ir Europos parlamentas. Taigi tai vyksta ir ataskaita bus pateikta vykdoma šeštoji aplinkos saugos programa. Taip pat yra e, SOER programa, kurią rengia Europos agentūra. Ir visais šiais klausimais visus šiuos projektus norime įvertinti, patikti galutinį vertinimą. Jis turėtų būti, jie turėtų būti parengti iki 2011 metų vasaros. Jūsų klausimas buvo gana konkretus, ką manau apie septintąją programą. Jei laikyčiausi tos linijos, kuri parengta briefingė, jūs puikiai žinote, koks mano atsakymas būtų kalbant formaliai, aš negaliu įsipareigoti, nes e, reikia atlikti visapusišką analizę ir poveikio vertinimą, bet kai žvelgiu į Europ, aplinkos saugos strategiją 2002 metų, tuomet tvari strategija e, Europos Sąjungai iki 2020 metų, kuri tikiuosi bus parengta, tai tuomet, man atrodo, kad septintasis aplinkosaugos veiksmų planas tampa puikia galimybė viską labai išsamei apsvarstyti. Ir sprendimų prieimimo procesas man yra netrūkumas, ne o galimybė e, aptarti svarbus klausimus ir apsispręsti dėl strategijos ateityje. Taigi tai nėra oficialus formalus įsipareigojimas, bet aš manau, kad tai yra visai neblogas dalykas. Muchas gracias. Espero que su, que su... Dėkoju. Tikiuosi, kad tai iš tiesų yra jūsų tikras pažadas, o ne moralinis. Tai yra moralinis jūsų įsipareigojimas. Kai kurios valstybės narės turi labai liberalią nacionalinę politiką ir dažnai tai priveda prie to, kad e, jos teršia aplinką vietoj to, kad gerintų aplinkos kokybę. Taigi, ar komisija gali imtis kažkokių konkrečių priemonių, kad paskatintų energingai veikti valstybės narės, kad būtų užtikrintas švarus oras e, visose valstybėse narėse? Galėčiau pasakyti, kad jūsų papildomas klausimas yra iš tiesų nepapildomas klausimas, todėl jį nebus atsakyta. Toliau suteikiu žodį Holger Kramer. Pone komisarė, man svarbi yra biurokratijos aparato tema. Praėjusiais metais buvo sukurta labai daug aplinkosaugos teisės aktų, kurie nepasiekė savo tikslo, bet dar labiau didino biurokratinį aparatą. Galbūt jūs galėtumėte mums pristatyti savo iniciatyvą, kaip per artimiausius penkerius metus bus gerinamas kašto efektyvumas, kaip bus atsisakyta dvigubo reglamentavimo, kaip bus kovojama su biurokratiniu aparatu. Ir ar jūs matote tam tikras aplinkosaugos sritise, E, sritis, kuriuose galbūt reiktų padaryti reglamentavimo pertrauką, kad būtų pasiekta tai, e, ko yra užsibriešta. It's uh, in the impact assessments which we are doing. Tai yra poveikio vertinime, kuriuos, kurį darome. Ir manau, kad aplinkosaugos komponentas čia turėtų būti labai svarbus. Ir manau, kad tas klausimas jūsų iškeltas ten yra aptartas. Sudėtingi teisės aktai, brangiai kainuojantis teisės aktais, kurie, kaip iš anksto žinome, bus sunkiai gyvendinami, tokiais niekas nesuinteresuotas. Tikrai aplink, aplinkai tai nėra naudinga. Tačiau tai nereiškia, kad neturėtume ieškoti, svarstyti visų galimybių. Mums, mūsų vaidmuo saugoti aplinką. Ir remiantis šiuo atspirties tašku turime svarstyti, kaip geriausiai tą atlikti. Bet supaprastinimas, na, nuoširdžiai kalbant, yra svarbus dalykas ir aš tikrai nesu tuo patenkintas, vertindamas savo dabartinį mandatą. Aš bandžiau siekti pažangos šioje srityje kiekvieną dieną, tačiau mandato pabaigoje susidarė tokia padėtis, kad mano uh, įpėdinis turės puikiausias galimybės viską supaprastinti, tą ir pasiekti. Nes labai aišku yra, ką reikia pakeisti, visą tai yra, pas, pasiūlymai yra jau ant stalo. Bet aš noriu, kad jūs suvoktumėte, kokiu, kokiais principais rengiama, e, grindžiamas mąstymas šioje srityje. Be abejo, e, išmintingas reglamentavimas, biurokratijos atsisakymas turėtų būti mūsų bendros filosofijos dalis. Tačiau turime nepamiršti, kad na, mes čia sėdime, kad mes esame susirinkę į aplinkosaugos komitetą, kad reikia siekti ir tvarumo išsaugojimo ateičiai. Vienas iš tokių rengiamų teisės aktų pavyzdžių, pavyzdžiui, pramonės iš metalų, uh, pramonės sektorius iš metalų e, teisės aktas, kurį renksime drauge. Pone komisarė, ar galiu. E, ar galite patikinti, kad nebus priimtas joks teisės aktas prieš tai neatlikus ne poveikio vertinimo? Yes, Manau, kad tik taip ir reiktų elgtis kiekvieną teisės aktą prieš priimant reikia labai kruopšiai vertinti ir aplinkosaugos specialistų balsas turėtų būti labai girdimas atliekant tą įvertinimą. Dėkuoju toliau Ester Delange. Gerbiamas kandidatė į komisijos narius, aš norėčiau paklausyti apie bioįvairovę, kurią jūs įvardinote kaip prioritetą pats. Aš manau, kad tai yra ir mūsų parlamento prioritetas. Viena iš pagrindinių priemonių apsaugoti bioįvairovę įvairovę yra Natura 2000 teisės aktai. Daugiau negu 120 e, pažeidimo procedūrų yra pradėta prieš valstybės narės tuo klausimu. Uh, Ir kai kurios tų procedūrų e, atsitiko todėl, kad valstybės narės, kaip kolegos minėjo, nepakankamai gerai gyvendina teisės aktus ir tas valstybės narės reikėtų nubausti. Bet yra ir tokių vilų, e, dėl, kurios yra susijusių su tuo, kad kai kurios valstybės narės arba regionai negali gyvendinti to teisės aktų, nes apibrėžimai yra nepakankamai aiškus, koks būtų jų poveikis, pažiūrėjau, kaip jį įvertinti. Teisės aktas yra priimtas dar 79 ir jame nėra atsižvelgiama į klimato kaitą, taip kaip kaip jis dabar vertinamas. Mano klausimas būtų toks, ar jūs ketinate atnaujinti ES biologinės įvairovės direktyvą, pateikdamas naujus pasiūlymus arba suteikdamas naujų gairių valstybėms narėms, pavyzdžiui, paaiškindant e, apibrėžimus arba įvardinant geriausios praktikos pavyzdžius taškas. Yeah, Atsakymas būtų susijęs su antra jūsų klausimo dalimi, taigi aš pradedu nuo to. Bet konkrečiau pasakysiu, mano nuomonė, biologinė įvairovė yra nepaprastai sudėtingas klausimas. Daugybė įvairiausių elementų su to yra susiję. Vienas iš jų, pavyzdžiui, e, yra teisės akto įgyvendinimas ir jo e, aspektai. Kartais teisės aktai yra labai svarbus. Natūra programa yra labai aiški, paukščių e, įprasnės aplinkos direktyva yra labai aiški. E, Slovenija yra įgyvendusi didelę dalį natūrą programos. Mes e, esame valstybė, kuri gerai savo gamtą išsaugojo. Jeigu pažvelgtumėme į gyvendinimą, tai pamatytume, kad e, jie yra gyvendinami taip, kaip buvo numatyta. Ir viskas, kas vyksta natūra programos rytyje, vyksta siekiant išsaugoti gamtą, apsaugoti gamtą. Tačiau tai nereiškia, kad toje srityje nieko nebegalima keisti, niekos veiklos nebegalima daryti. Galime rasti labai gerų pavyzdžių, kaip jūs pati sakėte, kuriuos turėtume stebėti ir aš be abejonės ketinu to siekti. Stengsimės pasidalinti žiniomis ir gerais pavyzdžiais, kuriuos esame sukaupę, bet to aš pats asmeniškai norėčiau apsilankyti kai kuriuose valstybėse, tokiuose kaip Niderland arba Vokietija, nes supratau, kad labai daug žalingos praktikos pavyzdžių ten egzistuoja, ar tokios įtartinos praktikos pavyzdžių ten egzistuoja. Todėl aš norėčiau savo akimis pamatyti, iš kur tos problemos kyla. Manau, kad tai būtų teisingas elgesio būdas ir taip reikėtų daryti. Well, Labai ačiū, kad taip aktyviai imatės iniciatyvos ir žadate būti Europos lygmens lyderis tuo klausimu. Dar vienas klausimas. Sakykime, kad neišsikeliame tikslo 2010 metų, sakykime, 2015 išsikeliam kaip tikslą. Ką labiausiai reikėtų pakeisti ES, kad gyvendintume kitą biologinės įvairovės tikslą, priešingai negu dabartinį tikslą, kurio nesugebėjome įgyvendinti? atsakant, e, pabaigiant atsakyti pirmąjį klausimą, noriu pasakyti, kad kol kas neketinu keisti paties teisės akto. Bet atsakant į dabartinį jūsų klausimą, galėčiau pasakyti, atsakydamas tą klausimą, galėčiau pasakyti, kad turime gyvendinti teisės aktus, kuriuose dabar yra įvardintos aiškios veiklos rytis, pavyzdžiui, jūrų aplinka. Taigi įgyvendinimas, pirmas dalykas. Antras dalykas - užpildyti uh, e, išliekančias juridinės skylės, e, pavyzdžiui, tos agresyvios rūšys ir dirbožymis. Be to turime suprasti, kad nepakanka informacijos, nepakanka žinių, nelabai aiškiai žinome, kokia yra biologinės įvairovės kaina, e, kokia rizika ją iškyla. Taigi, vėlgi, svarbiausia yra vertinti visumą turime įgyvendinti tokią holistinę logiką, logiką į jūrą, į jūrų politiką, žuvininkystę, žemės ūkio politiką. Jeigu visą tai darysim kartu, tada pasieksim sėkmės. Karin Kadenbach. Dėkoju toliau Karin Kadenbach. Ja, Potočnik, um... Pone Potočnik, kadangi mes esame Europos Sąjungoje ir Europos Sąjunga ir mūsų komitetas tikrai yra lyderiai aplinkosaugos politikos rytyje. Ir iš tiesų tai yra didžiulis Europos Sąjungos privalumas. Tačiau kita vertus mes susidurėme su e, sunkumais visuomeniai pateikti tuos privalumus tai, kad mes esame lyderiai. Kaip jūs ketinate ateityje pristatyti aplinkosaugos temas visuomenėje, kad visuomenė, kad paprasti piliečiai nesijaustų, kad aplinkosaugos teisės aktai yra kišimasis į jų asmenį gyvenimą, į jų būti. Ja. Again. Vėlgi, <clears throat> nelengvas klausimas. Svarbiausia, mano supratimu, aptariant tokius klausimus suvokti, kad, kad ir ką beveiktume, reikia galvoti ne tik apie rydieną, bet ir apie tolesnę ateitį. Ilgalaikė vizija, toleregė vizija labai retai, neretai yra pamirštama. Be to, įgyvendinami tokias priemonės, E, turime nepamiršti, kad elgiamės su negryžtamais reiškiniais. Negryžtami reiškiniai padaro žalą, kurios atitaisyti yra neįmanoma. Visuomenės informavimas be abejo yra susijęs su visuomenės patraukimu į savo pusę. Tai padaryti yra labai sudėtinga, bet geriausia tą pasiekti, priimant gerą politiką ir gerus sprendimus. Tai yra geriausia komunikavimo politika. Jeigu visuomenė mūsų supras, vadinasi, jie bus gavę reikalingus, sąžiningus paaiškinimus ir supras, kad e, nėra piknaudžiaujama teisės aktais, o neretaigi taip atsitinka. Taigi pirmiausia, turim būti sąžiningi su visuomenė ir atviri ir reikia išaiškinti, kad neegzistuoja regioninių verslo ar dar kokių kitokių interesų. Turime kalbėti apie gryną, griniausią tiesą, kurią patys tikime. Aišku, tai yra geriausios strategijos ir geriausi įgyvendinimo metodai, tačiau ne visuomet tie metodai yra e, gerai suprantami, nes mes susidurėme su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis ir, pavyzdžiui, prisiminkime vien tik tą konkurencingumo klausimą. Aplinkosauginės priemonės dažnai įmonių pristatomos taip, kad jos e, kenkia jų konkurencingumui. Taigi, kaip jūs bandysite kovoti su šia problema? Ne tik žmonės, bet ir verslas turi suprasti tai. Tas supratimas dabar jau yra akivaizdus. Tai kaip ir savaime suprantama turėtų būti. Tačiau Jeigu visi kalbėsime nuosekliai, jeigu mes e, nuosekliai teiksime mokslininkų išvadas, jeigu nuosekliai kaupsime informaciją apie tai, tai visuomenė pradės suprasti mūsų poziciją. Tačiau aplinkosaugos požiūriu, manau, esame pakankamai palankioje vietoje. Pažvelkime Eurobarometro statistiką ir pamatysime, kad visuomenė mus pakankamai gerai supranta. Šiuo požiūriu, manau, aš esu vienas iš nedaugelio laimingų žmonių, kuris dirbs e, srityje, kuri Euro, pagal eurobarometrus Europos piliečiams labiausiai rūpi. Tai yra žinios, mokslas, technologijos, aplinkosauga. Tie dalykai yra vertinami pozityviai keletą papildomų savaičių suteikiau, nes buvo labai sekundžių sudėjau, <laughs> nes buvo labai malonu girdėti tokius žodžius. Pone Patočnikai, mėly kolegos aplinkos sauginės taršos prevencija turi būti didžiausių prioritetų ateinančiais metais. Reikia naujų griežtesnių nuostatų ir aš labai tikiuosi, kad jūs man pritarėte šiuo klausimu. Pone Patočnikai, pateiksiu pavyzdį. Prieš dešimtį metų Australijos ir Kanados kalnakasybos e, bendrovė veikianti Rumunijoje. E, išpylė į aplinką didžiulį kiekį cianido. Buvo padaryta didžiulė žala aplinkai, tai buvo susijęs su didelė finansinė žala vietos gyventojams. Praėjo dešimt metų ir yra planuojama atidaryti ten vėl e, šachtas, pasinaudojant tą pačią e, cianidų grindžiamą technologiją. Man atrodo, kad tai reikėtų uždrausti, nes panašus projektai uždrausti Čekijoje ir Vengrijoje. E, Taigi, ar jūs par... pritarsite man, ar jūs palaikysite šį mano siekį? Right. So... Manau, kad iš esmės jūs esate teisus. Taršos pasiekmes, tarša nežino ribų, nežino sienų. Ir tai, a, tais atvejais, kai poveikis yra, kai poveikis liečia kelių valstybių teritorijas, mes turime didžiulį privalumą, nes galime šiuos klausimus nagrinėti ES mastu ir laikytis bendro jungtinio požiūrio. Ir kalbant iš komisijos požiūrio taško, tai reikia labai griežtai laikytis susitarimų, e, teisėtų susitarimų ir numatytų apribojimų. Pavyzdžiui, prisiminkime aplink, poveikio aplinkos saugai vertinimo direktyvą ir strateginį dokumentą. Ir kai tenka svarstyti kokį nors projektą ar programą, turėtumėme laikytis nuostatos, kad privalu įgyvendinti kai kuriuos, kai kuriuos direktyvos skyrius, tuos direktyvos skyrius. Svarbu elgtis taip, kaip susitarta, laikytis teisėtų nuostatų. Kai ką kai, kai kurių aspektų įgyvendinimą turi užtikrinti valstybės narės, kai kurių e, Europos institucijos, tačiau tuo atveju, kai, po, kai žala jaučiama keliose valstybėse, viską reikia vertinti būtent iš šios perspektyvos. E, tisztelt jelölt úr, engedje meg, hogy vitatkozzam az önálló. Pane Patočnikai, norėčiau nesu, nepritarti jums šiuo klausimu. Galioja direktyvos. Tačiau prieš dešimtį metų tos direktyvos mums nepagelbėjo. Jo, jos mums nepasitarnavo. Taigi visiškas mano minėtos technologijos uždraudimas yra vienintelis sprendimas mano galva. Nes tokio tokios katastrofos pasikartojimo pavojus vėl iškyla. Cienidų grindžiamos technologijos turi būti uždraustos, nes kitaip vėl e, bus tas pats, e, vėl pasikartos situacija, mes vėl padarysime žalą aplinkai. Aš nesupratau jūsų klausimo, aš nesupratau, kad jūs taip konkrečiai klausėte. Jeigu nėra direktyvos, kuri reglamentuoja tokią rimtą aplinkosauginę problemą, tai be abejo tokia atveju reikia nagrinėti. Viskas yra paprasta. Jeigu reikia uždrausti, vadinasi, teks uždrausti. Ir tuo tarpu galėčiau pasakyti, kad tokios principinės pozicijos laikysios. Aš nesupratau jūsų. Aš klausydamasis anglų kalba jūsų pasisakymo nesupratau to. Mes turime laikytis patvirtintų teisės nuostatų, o jeigu iškyla kažkoks tai aplinkos sauginis pavojus, tai tuos atvejus reikia konkrečiai svarstyti. Štai jūs esate čia, jūs apie tai kalbate. Ir kai yra aiškus atvejis, tai aš bandysiu savo ruoštus pasitelkęs turimus duomenys įsigilinti problemos esmę ir spręsti tokias problemas. Of... Ačiū, pereiname prie trečiojo klausimų, ra, klausimų rando. Ir pirmasis čia užduos klausimą Gaston Franko iš APP. Dėkoju. Mes kalbėjome apie vandenį, apie orą. Pone paskirtasis komisijos nary, aš norėčiau pakalbėti visai kitą temą. Man atrodo, kad yra labai svarbu ES turėti integruotą miškų ūkio politiką ką jūs numatote nuveikti šioje srityje, kad būtų užtikrintas, e, užtikrinta veiksminga e, natūralių gamtos išteklių, medienos išteklių apsauga. Ar bus taikomi kriterijai biomasiai? That is pretty, pretty uh, I will try to cover as much as I can, but... Uh, Bandysiu atsakyti kiek įmanoma išsameu. Miškai, mano nuomonė, yra vienas iš gyvybiškai svarbių klausimų. Jie užima 50 procentų žemės paviršiaus, jie užima didžią, didelę dalį ES teritorijos ir jie susiję su bioįvairove ir labai stipriai su klimato kaitos klausimais. Ir manau, kad e, dėl miškų mes tikriausiai visi sutarėme. Manau, kad tarptautiniu mastu turime padaryti viską, kad paskatintumėme, paremtumėme miškų atsodinimą per, per įman, visokiausiais įmanomais būdais. Po sąjungoje aš bandysiu daryti štai ką. Žinote, kad 2009 m. balandžio mėnesį pristatyta klimato kaito žalioji knyga yra svarstoma. Kita žalioji knyga dėl miškų apsaugos ir įgyvendinimo netrukus pasirodys. Ir manau, kad šie du dokumentai yra svarbiausi mm, elementai, kurie paskatins plačias diskusijas, kurių eigoje mes galėtume suvokti, uh, kaip įgyvendinti ar kaip atnaujinti ES miškų strategiją. Ir tai taip pat padėti mums rasti atsakymą į štai kokį klausimą. Ar miškų pagrindų direktyva vis dar yra e, pats parankiausias dokumentas keliui priekin ar ne. Taigi, e, miškų atsodinimo priemonės yra būtinos, taip pat turime dirbti miškų apsaugos ir miškų atsodinimo srityje drauge. Dėkoju, ponia komisijos nary. Manau, kad jūsų atsakymas rodo, kad jūs esate susipažinę su šią temą. E, tačiau kokios bus tikrinimo priemonės, kad būtų galima patikrinti, ar laikomasi tų sprendimų, kurie bus priimami šioje srityje. Here to repeat, uh... Turiu vieną minutę, per kurią galiu pasakyti keletą kartų taip, taip, taip. Jūs, iš, jūs esate teisus. ir vertinant viską tarptautiniu mastu, turime suvaidinti savo vaidmenį. Ir Kopenhagos susitikimas reiškia keletą dalykų, apima keletą išdavų. Buvo susitarta ir patvirtintas tarptautinis požiūris, taip pat ir dėl pagalbos finansavimo. Kita vertus, kalbant apie tai, ką reiktų padaryti, ir čia vėlgi rengiamas teisės aktas dėl neteisėto miškų kirtimo, ten įtvirtinamas, ten įtvirtinama prievolė elgtis labai atsakingai šioje srityje. Ir būtent taip ir rengiamės veikti šioje srityje, bet čia yra tam tikrie pribojimai ir manau, kad prievalė veikti E, labai atsakingai yra tinkamas sprendimas. Toliau Vitorija Prodi. Grazie, prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu paskirtai komisijos nari pona Potočnik, nes jis e, tikrai puikiai dirbo praėjusioje komisijos kadencijoje ir aš labai džiaugiuosi, kad e, jis jo pasisakymais, jo šiandieniais pasisakymais jisai e, pasakė, kad sieks dirbožėmio apsaugos, nes mes matome, kad e, e dirbožėmis žemė yra svarbus E, faktorius aplinkosaugos srityje. E, mane labiausiai domina aplinkosauginis faktorius ir aš siekčiau, kad visa ES e, darytų kažką ir kad būtų siekiama dirbožėmio apsaugos. Taigi, ar jūs galėtumėte plačiau pakomentuoti šią temą? Ačiū. Noriu pasakyti, kad aš e, tikrai džiaugiausi galimybę bendradarbiauti su jumis ir laikytis to paties požiūrio per penkis metus. Dirbožėmio direktyva yra svarbus klausimas ir aš pritariu jūsų pasiūlytam požiūriui keliui priekin. Klimato pritaikymo, klimato adaptacijos koordinavimo klausimais rūpinsis mano kolegė Hedegard. Bet reikia kalbant apie tai, kalbėti labai tiksliai, nes matau, mačiau, kad jūs putėte galvą. Visi klausimai, kurie bus priskirti e, kol, mano kolegoms, kolegų portfeliams, dėl, tų, dėl to buvo priimtas sprendimas. Nes tai sprendė komisijos pirmininkas. Uh, Man tenka atsakomybė už tai, kad jeigu klausimas yra susijęs su aplinkosauga, šiuo atveju jis yra susijęs, aš turiu juo rūpintis. Taigi, aš savo ruoštų tai ir darysiu, aš prisimsiu atsakomybę ir man tenka užduotis viską, darbą šiuo klausimą, pavyzdžiui, dėl dirbožėmio, vandens, bioįvairovės organizuoti taip, kad tuo rūpintųsi aplinkosaugos direktoratos. Ir mes tai ir darysime. Taip turi būti. Ir, ir aš prisijimu atsakomybę, būtent tokią atsakomybę, sutikdamas dirbti šiame poste. Aš norėjau užduoti dar vieną papildomą klausimą. Man susidaro įspūdis, kad kad tas darbas yra išskaidytas nes iš tiesų, ir tai iš tiesų sukelia sunkumų. Vakar šioje salėje vyko e, paskirtojo komisijos nario atsakingo už humanitarinę pagalbą klausimai. Ir e, kandidatė, komisarė e, pasakė, kad gaivalinių nelaimių prevencija yra jūsų sritis. Man tai kelia susirūpinimą. Ar galite pakomentuoti šį darbo paskirstimą? Uh, in... Galiu pasakyti štai ką. Reikia suvokti vieną dalyką. Mes, dirbdami komisijoje, pasiekėme komisijos darbo rezultatų. Ir reikia pasirūpinti ir tuo, kad tie rezultatai atitiktų lūkesčius, kitus lūkesčius, taip pat ir jūsų lūkesčius. Praeitie yra buvę daugybė teisės aktų, kuriuo, kuriais rūpinosi ne vienas komisijos narys, o keli ir tai buvo kelių komisijos narių darbo rezultatas. Manau, kad tai bus ir ateityje daugeliu atveju. Taigi bus daug atvejų, kuomet dirbsime komandoje ir aš esu pasirengęs tai daryti. Pavyzdžiui, vienas, viena iš strategijų, kurią puikiai žinote ir, kurį, ir kurią rengėme keliese, keli komisijos nariai ir su Konija apie tai jau kalbėjome, kaip reikėtų dirbti, kaip reikėtų organizuoti mūsų darbą. Mes tikrai rengėmės bendradarbiauti ir todėl labai svarbu suvokti tai. Pavyzdžiui, aš pasiūliau renkti bendrus posėdžius kelių komisijos narių, nes manau, kad labai svarbu, kai kurios klausimus varsytume drauge. Ponas Gebanė. Noriu padėkoti gerbiamajam kandidatui už tokius efektyvius ir aiškius tiesius klausimus, atsakymus. Norėčiau paklausti dėl bioįvairovės. Mane labai džiugina tai, kad tai yra jūsų antras prioritetas ir sveikinu jūs su tuo. Ant jūsų pečių gula uždavinys parengti naują biologinės įvairovės strategiją. Ankstesnė strategija žlugo, pripažinkime atvirai. Aš esu įsitikinęs, kad vienintelis būdas pasiekti tikslų bioįvairovėje yra įtraukti nacionalinių išteklių naudojimo kaštus į mūsų ekonomiką atsiprašau, gamtinių išteklių naudojimo kaštus į mūsų ekonomiką. Tai turėtų būti pagrindinis strategijos akcentas. Antras dalykas. Mes didelė dalimi pasikliaujame pažangą pasiektą kitose srityse. Kaip įtikinsite kolegas, ypač žuvininkisės ir žemės ūkio srityse, kad biologinė įvrovė labai svarbi. Yeah. I, I Aš sutinku su jumis, kad reikia aiškiai sakyti ir elgtis, nustatant tikslus 2010 metams. Manau, kad labai aiškiai turime įvardinti, kad žinome, kokius bus mūsų požiūris. Žinome, kad 2010-ieji yra biologinės įvairovės metai. Neseniai buvo priimtas komunikatas tą temą, naujas biologinės įvairovės veiksmų planas, ir iki 2010 metų tas planas turi būti patvirtintas. Bet kol kas turime atsakyti daug kitų klausimų ir atvirai šnekant, man tai kelia šiokį tokį nerimą. Vienas iš klausimų yra paprasčiausių metrinių duomenų stoka. Ir tai, ką jūs paminėjote, ekonominis tokių problemų sprendimas taip pat yra reikalinga bent jau reikėtų tam skirti pakankamai rimtai dėmesio, kad suprastume, į kur einame. Nes mano nuomonė galiausiai svarbu yra tai, kad rinkos ekonomikoje naudojamų visų dalykų kaštai turi atsispindėti produkto kainoje. Kitaip e, reikės viską iš naujo perdirbinėti. Jeigu įtrauksime tos kaštus, viskas bus gana paprasta. Dešimt korekcinių priemonių vienam blogam sprendimui nėra geras dalykas, bet e, viską reikia daryti iš karto. Paskutinis klausimas dėl to, kaip galėtume bendradarbiauti. Iš esmės, bendroji žemės ūkio politika, bendroji žuvininkystės politika, struktūriniai fondai, miškininkystė – Viskas yra svarbu biologinės įvairovės biologiniai įvairoviai. Kai kalbame apie finansų perspektyvą, apie platesnius dokumentus, turime suprasti, kad bandysiu bendrauti su kolegomis ir pasiūlyti jiems taip pat bendradarbiauti. Ačiū. Šiuo metu Olandijos ministras pirmininkas užsipuldinėja Europos e, gamtos apsaugos teisės aktus, nes e, anot jo, tai trukdo jo prioritetams plėsti žemės ūkį ir statyti naujus kelius, tiesti naujus kelius. Visuomenės paramos tam trūksta, tai yra vienas jo pagrindinių argumentų. Jeigu pabandytumėt kritikuoti ES teisės aktus, tai turbūt pamatytumėt, kad visuomenė vis mažiau ir mažiau juos remia. Ką darysite, kad e, pakreiptumėte į savo pusę Europos žmonės, kad jie remtų Europos e, gamtos apsaugos teisės aktus? First, first comment, uh... Pirmas komentaras. Jo niekada reikėtų nepamiršti, kai kalbame apie Europos ekologinius teisės aktus. ES teisės aktai yra rengiami taip, kad pirminį pasiūlymą teikia Europos komisija, o paskui jam pritarė valstybės narės ir daugeliu atveju Europos parlamentas. Taigi tai nėra Europos komisijos išmislas. Dėl to dokumento mes kartu sutarėme. Ir sutartyje yra numatyta, kad mes esame įpareigoti rūpintis įgyvendinimu. Žinoma, e, tai reiškia, kad e, tas vertinimas yra atliekamas iš vienos perspektyvas, bet būtent to aš ir e, sieksiu, pavyzdžiui, besilankydamas Niderlanduose. Aš norėsiu išsiaiškinti, kodėl tos problemos kyla bendravimas su visuomenė. Pirmiausia, turime teikti teisingą informaciją. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad yra labai sudėtinga konkuruoti dirbant Briuselėje su nacionalinėmis e, politinėmis institucijomis. ES valstybės narės pačios ir visi e, žmonės, kurie yra atsakingi už vadovavimą valstybėms, turi apsimti jiems tenkančią atsakomybę aptariančios klausimus. Tačiau, kaip aš jau sakiau, labai konkrečiais atvejais aš bandysiu išanalizuoti kiekvieną situaciją atskirai. Dėkoju toliau Sandrin Benjie. Monsieur le commissaire désigné. Pone komisarė, norėčiau dar kartą užduoti klausimą dėl biologinės įvairovės, dėl Mes džiaugiamės, kad jūs šią temą išvardinote tarp savo prioritetų. Savo atsakymuose raštus kalbėjote apie naują viziją, apie naujus Europos tikslus. Ir jūs pabrėžėte naujas ambicijas rūšių įvairovės srityje. Aš tikiuosi, kad e, iš tiesų mums pavyks pagerinti situaciją ir norėčiau užduoti Jums tris klausimus ar jūs esate pasirengęs siekti, kad ES um, aktyviau veiktų, siekdama užkirsti e, kelią įvairioms problemoms ir už ES ribų. E, ir ar bus užtikrinta, kad visos valstybės narės e, laikosi Natura 2000 tikslų. Ir trečia, ar jūs taip pat žadate veikti, e, kryžminės politikos, e, kryžminė, kryžminė, kryžminėje politikoje, kad būtų užtikrintas įvair, biologinės įvairovės klausimas ir būtų susijęta su kitomis politikomis. Aš net keletą kartų girdėjau, kad jūs nutraukiama, bet aš vis tik supratau, ką jūs norit pasakyti. Tikiuosi, kad aš jau išaiškinau, kaip aš tas problemas viduje matau. Uh, Tačiau jūs visiškai teisi, kai sakote, kad biovarovė turi būti vertinama kaip tarptautinė problema. Be to turime galvoti apie tai, kas yra atsakingas už kitose pasaulio dalise vykstančius įvykius. Pavyzdžiui, miškininkystės teisės aktai, nelegalus miškų kirtimas ir panašiai. Čia mes turime atlikti tai, kas mums pridera padaryti. Mes turime dirbti ES viduje taip, kad nepadarytume žalos. Um, e, kitoms pasaulio dalims už ES ribų? Atsakymas būtų taip. Taip, mes turime vertinti viską iš tokios perspektyvos. Antras dalykas dėl Natūra 2000. Aš prieš tai pakankamai aiškiai pasakiau, ką reikia daryti. Galvojant apie mūsų tarptautinius įsipareigojimus ir tolesnius žingsnius, norėčiau išskirti du prioritetinius dalykus. Visų pirma, Europos preliminaraus biudžeto, Europos biologinės įvairovės, atsiprašau, COP e, Nagojoje kitų metų pabaigoje. Mes e, turime čia aiškiau uždėti savo poziciją dėl Europos biologinės įvairovės. Kitas dalykas, klausimas, kuris yra labai glaužiai su manim asmeniškai susijęs Noriu, kad IPBS būtų įtraukta ir į bio įvairovės klausimų svarstymą. Tokiu būdu parodytume, kaip mokslininkai gali prisidėti prie politinių sprendimų prieimimo. Čia... Une politique efficace de lutte contre la perte de la biodiversité. Veiksminga politika siekiant užkirsti kelią rušių įvairovės praradimui turi būti susijusi su kontrolės mechanizmais, kad reikia siekti, kad būtų kontroliuojama, kaip, būtų, kaip laikomasi teisės aktų ir taip pat, kad būtų kontroliuojamos lėšos skirtos atitinkamos programoms. Kaip jūs, ar jūs žadate padidinti e, Natura 2000 projektams skirtų lėšų? E, lėšas ir e, kaip komisija reaguos į ypatingai jautrius regionus ir užtikrins, kad būtų išsaugoti ES ištekliai. Pinigai, aišku, yra labai svarbus. Aš paprašiau prieš tai, kad man būtų parengta informacija apie tai, kiek pinigų ES tenka skirtingos aplinkosaugos rytims. Ir gavau tokius skaičius. Maždaug 155 milijardai eurų nuo struktūrinių fondų iki bendražėmės ūkio politikos ir kitų sričių, kurios e, bus tiesiogiai pavaldžios man, o tiesiogiai man pavaldžioms sritims tenka gana nedaug pinigų. Life Plus ir Life programos, manau, yra suderintos pakankamai gerai su Natūra 2000 ir galvodami apie ateities raidą turėtume žvelgti į šias problemas iš valstybių narių gebėjimų perspektyvos. Reikia žiūrėti, kiek valstybės narės pačios gali tuos klausimus išspręsti namuose. Aš plačiau bandau mąstyti. Aš esu realistas. Ir aš žinau puikiai, kad niekada nepasieksiu tokio lygmens, kad galėčiau tiesiogiai kontroliuoti visus turimus prieinamus pinigus. Todėl yra labai svarbu dirbti su kolegomis, kad būtų teisingai padalinta ir finansinė atsakomybė, e, aiškiai kontroliuojant pinigus skirtus mūsų tikslams. Žiuli Göling. Ačiū. Norėčiau dar kartą grįžti prie neteisėto miškų kirtimo. Jungtinės karalystės, ka, kai kurie politikai siūlo neteisėtą miškų kirtimą e, padaryti baudžiamų nusikaltimu, kriminalizuoti, tačiau um, laukia E, Junknės karalystės politikai laukia, kol ES pasirodys panašus sprendimai ir nešeniai JAF buvo pakeisti įstatymai, kurie buvo priimti prieš šimtą metų toje srityje. Noriu pasiklausti jūsų, paklausti jūsų apie tai ir paprašyti, kad pažadėtumėte, kad toks, e, toks draudimas bus įteisintas ir kad jūs pasipriešinsite e, kitokiai nuomoniai taryboje. Aš minėjau keletą vykdomų projektų, e, pavyzdžiui, miškų te, miškus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas ir bendros valdysenos projektas. E, e, kovojame su neteisėtų miškų kirtimu. Pavyzdžiui, 2009-aisiais buvo pasiektas pirmasis susitarimas su Gana šioje srityje ir dabar bandome susitarti su kitomis valstybėmis. Ne, ne, tačiau dar nėra aišku, ar visos valstybės, iš kurių importuojame medieną, sutiks pasirašyti e, tokius sustarimus. Kaip, kaip jau minėjau, yra, prievolė, yra numatyta prievolė elgtis labai atsakingai šioje srityje. E, Ar reikėtų rimtis tokį griežtų sankcijų požiūrį, prohibistinį požiūrį, dar neaišku. Atvarai pasakius, aš dar neturiu visos informacijos, kad galėčiau pateikti aišku atsakymą. Pagrindinė problema, kiek iš to, ką aš skaičiau, susidariau įspūdį, jog jeigu pasirinksime griežtų draudimų kelią, tuomet susidursime su praktiniu e, tų draudimo įgyvendinimu klausimu. klausimu. Taigi, tai tiek aš žinau šiuo momentu, bet galiu pažadėti, kad aš e, įsigilinsiu į šį klausimą, išsiaiškinsiu, kaip viskas vyksta. Kaip žinote, šiuo metu yra svarstamas, rengiamas tas reglamentas, kuris numato labai mm, svarbę prievolę elgtis labai atsakingai šioje srityje, bei taip pat e, vertinamas bendrai atkreipiamas dėmesys į miškų nikimo problemą visame pasaulyje, nes miškai prisideda prie šiltame efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Ačiū. Aš džiugiuosi išgirdusi, kad tas tuo klausimu jūs domitis. Kaip ir užduodama ankstesnį klausimą, aš pageidaučiau jūsų atsakymą išgirsti daugiau entuzijazmo. Na, jeigu jūs būtumėte skaitę viską, ką aš skaičiau per kalėdų atostogas, tai pamatytumėt, kad žinotumėt, susipažintumėt su nemažu skaičiumi dalykų. Aš bandau sąžiningai viską atsakinėti, bet manau, kad tai yra rimtas klausimas ir kad mes turime rimtai jo imtis. Ačiū. Ar yra neprisijungusių parlamento narių atstovų posėdėje? Ne. Tuomet Elizabeta Gardinį yra kitas kalbėtojas. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie Kopenhagos konferencijos. Kaip jums atrodo, juk tą žlugimą buvo galima numatyti iš anksto. Ir ar Europa nežada artimiausių metų skatinti dialogo ir taikyti daugiau priemonių, e, nes anksčiau ji tarsi labai vangiai veikia šioje srityje. Pavyzdžiui, būtų galima padaryti atitinkamas finansinės išvadas ir e, nes iš tiesų e, kai kuriuose valstybėse narėse e, yra pasiekta daugiau rezultatų, kitos yra pasirengę e, dialogui. Ką jūs, kaip jūs galėtumėte tai pakomentuoti? Think, if, if ne, jei pereičiau prie politinės jūsų klausimo dalies, tai yra, koks bus Kopenhagos susitikimo tesinys. Man atrodo, kad Kopenhaga buvo labai rimta pamoka visiems Europoje. Tai yra pamoka apie tai, jog kuomet kalbame apie tikslus ir įsipareigojimus, turime nepamiršti ir to, ar, ar mes Europoje esame susitelkę, organizuoti ir ko mes galime pakeis, pasiekti. Galbūt reikia keisti strategiją, ar, ar tai mums padeda kažko pasiekti. Man atrodo, tai aiškus pavyzdys yra atvejais, jeigu mes, jog jeigu mes susilpnėsime, e, jeigu mes nesusitelksime, mus nustumė į šoną, kai taip kaip ir vyko mes prisimame svarbiausius įsipareigojimus ir juos vykdome, o kiti tai priima kaip savaime suprantamą dalyką. Bet mes rodome pavyzdį, mes esame lyderis, tačiau tarsi nepasiekėme kai ko. Ir šiame kontekste šie klausimai yra svarbus. Vėlgi čia norėčiau prisiminti sukauptą patirtį. Jei kažkas mano, kad, pavyzdžiui, jeigu kažkas jungtinėse valstijose mano, kad klimato kaitos klausimai ten nėra svarstomi rimtai, tai jie yra. Tai jie klysta. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie technologijas. Kiek jungtinėse valstijose investuojama į technologijas? Jie šiek, laikosi šiek tiek savotiško, kitokio požiūrio, kaip Frankas Sinatra dainavo. Jie daro savaip. Tačiau neturime visko sumenkyti, turime viską įvertinti, nes kartais reikia mažiau kalbėti, o, daugiau, o imtis kažkokių veiksmų. No, yeah. La, ring, la ringrazio ehm, del suo approccio. Ehm. Dėkoju už šią iniciatyvą. Na, o dabar norėčiau sukonkretinti klausimą. Kalbant apie oro direktyvą, dažnai susidurėme su tokia problema, kad ES yra daugelis sričių, kuriuose negalima taikyti vieningų ribų, nes yra skirtingos klimato ar geografinės sąlygos. Pavyzdžiui, yra 26 e, milijonai gyventojų poslėnyje. Ir iš tiesų tame regione labai sunku laikytis tų viršutinių ribų. Galbūt galima galvoti apie skirtingas finansavimo galimybės. Pirmininkas, klausimas puikus, bet tai nėra papildomas klausimas, tai yra visiškai naujas klausimas ir pagal mūsų taisyklės į tokius klausimus yra neatsakoma. Taigi einame toliau. Ketvirtasis mūsų klausimų raundas. Kristina Gutierės Kortinės Ačiū. Tikrai malonu kalbėti su komisijos nariu, kuris dėsto prakti, praktinį, realistinį, holistinį požiūrį. E, holistika, holistinis požiūris vis pirma siejasi su koordinavimu. Ir kaip E, emocijomis grindžiamos aplinkosaugos atsisakyti ir perti prie moksliniais duomenimis grindžiamos aplinkosaugos. Nes e, politiniai klausimai dažnai yra vertinami labai emocionaliai. O kalbant apie klimato kaitą, vertinant klimato kaitą, mums pirmiausia reikia mokslininkų išvadų. Mm, po Kopenhagos susitikimo mums reikia regioninės, holistinės politikos. Ir čia reikia padaryti dar daug pažangos. Pakalbėkime apie CO2 išmetalus, ūkininkavimą. Taigi, kaip komisijos nuomonė mes galėtumėme užtikrinti tokį koordinavimą bei finansavimą ir kaip priimti sprendimus, kai nėra informacijos, kokių priemonių jūs kaip institucija turite, galite griebtis, kad e, užtikrintumėte tai? Again. Ačiū. Vėlgi man taip pat savo ruoštų labai malonu, kad turėjau galimybės dirbti su jumis kitame komitete. Gal pasirodys keista, bet aš manau, kad emocijų negalime atsisakyti, nes mes esame žmogiškos būtybės ir natūraliai dėl to esame emocionalūs. Problemos iškyla tuo met, kai politika yra grindžiama vien emocijomis, kai trūksta uh, žinių kažkokios ryties išmanimo. Taigi viena iš krypčių, kur, kurią turėtumėme dirbti, tai būtų bandymai gilinti e, šios ryties žinias ir išmanimą. Septintoji pagrindų programa, jeigu jūs ją peržiūrėtumėte, tai puikiai prisimenu, kad tai yra labai žalia ekologiška programa. Ir, ir būtų neteisinga išimti aplinkosaugos dėmenį iš jos. Reikia nagrinėti, pavyzdžiui, transportą ir energetiką, nanotehnologijų, medžiagų klausimus, taip pat klausimus susijusius su socioekonominiais tyrimais. Taigi, bendrais bruožais kalbant, galima būtų teikti, kad pagrindų programa yra aplinkosauginė ir ji eina tinkama kryptimi. Priemonės, kurias patvirtinome ekonomikos gaivinimo priemonių plane, yra, pavyzdžiui, trys partnerystės, kurios eina tą kryptimi ir užtikrins geresnės privačias valstybinės partnerystės, skatinami ekologiškesni automobiliai, taip pat užtikrinamas yra paskatos statyti ekologiškesnius būstus Taigi dabartiniai aktualūs ekonominiai klausimai mums atveria puikias idealias galimybės apsispręsti, kur ateityje mes, kur link ateityje mes norime eiti. Ačiū, bet aš noriu vis dėlto akcentuoti štai ką. Manau, kad koordinavimo problema yra antrarūšė, tre, tre, trečiarūšė problema. Ne, ne dėl Se oye ya. Vale. Bien, empiezo. Yo creo que... Pakartosiu. Manau, kad problema yra e, antro, trečio ligmens koordinavime, o ne komisijos, komisarų kolegijos lygmenį. Ir aplinkosaugos klausimais tikrai reikia tartis, konsultuotis. Ir struktūrinių fondų pritaikymas, panaudojimas e, reikalauja taip pat ir aktyvaus regionų vietos valdžios dalyvavimo. Ar, ar tai užtikrinama? Aš visiškai sutinku. Tikrai aš irgi manau, kad koordinuoti viską aukščiausių lygmenių nepakanka. Manau, kad jūsų vaidmuo turėtų būti svarbus šioje srityje. Tačiau, kai kalbame apie politiką regionuose ir, ir vietos politiką, tai čia turime gerų priemonių uh, kuria, kuriomis jau pakankamai naudojamės. Tačiau manau, kad dabar yra labai palankus laikotarpis, nes netrukus svarstysime, kur link pakreipsime kitą finansinę perspektyvą ir galėsime patvirtinti ir turėsime mąstyti apie svarbiausius politinius prioritetus, kuomet tvirtinsime finansavimą ateičiai. Žemės, ū, žemės ūkis. 7 procentai žmonių dirba žemės ūkija ir jie rūpinasi 50 procentų mūsų žemės. Taigi be jų neišsiversime. Reikia. Ir toje žemės ūkio politikoje reikia atsižvelgti į šios žmonės, jie yra mūsų sergėtojai. Dėkoju toliau, ponia Vestlund. Labai ačiū. Ačiū už atsakymą dėl ryč. Anksčiau pateikta, ką jūs ketinate daryti, kad sustiprintote teisės aktus dėl chemikalų, ypač kalbant apie chemikalus, kurie yra gaminami nedideliais kiekiais ir kurie neaptariami ryč. Which... Tas atsakymas bus tik principinis esmė toks bendras, nes detalių negaliu pristatyti. REACH yra gana toli siekianti direktyva. Ir kai kurie teisės aktai čia yra parengti įgyventinant tarptautinius susitarimus mums. Taigi, į tai mes visuomet turėsime atsižvelgti. Be bejonės, visų pirma, aš labai atidžiai peržiūrėsiu visus tuos, e, e, visas turimas priemonės ir jeigu reikės naujų, tai be bejonės tą ir padarysiu. Nes aš rimtai galvoju eiti tą kryptį. Viena iš problemų kuri yra aktualiausia šiuo metu, yra nanotehnologijos. Manau, kad vis labiau akivaizdu. Tai neaiškia, kad aš kažką įsipareigoju, bet vis labiau akivaizdu pažvelgusi faktus, kad ryč teisės akto nepakanka tai sričiai sutvarkyti. Labai svarbu suvokti, kad, pavyzdžiui, nanotehnologijos ir kitos panašios rytis e, suteikia labai daug technologinių perspektyvų. Tam tikrą prasme e, mes apie tą atsakomybę ir galvojame. Nes mums nereikia čia net mažiausio sutrikimo, net mažiausios nelaimės. Niekas tuo nėra suinteresuotas, ypač pramonė. Visi nori turėti saugius produktus ir nori būti gerai apsaugoti. Tokios logikos akivaizdžiai reikia laikytis. Nes galiausiai ir žmonėsgi yra suinteresuoti, kurie, žmonės, kurie norės dalyvauti tame verslė ateityje ir dirbti, e, kad taip atsitiktų. Nes jeigu visuomenėms nepritars iškils rimtų problemų. Yes, thanks. Ačiū. Visiškai sutinku su jumis dėl nanotehnologijų, bet norėčiau konkrečiau dėl chemikalų pateikti klausimą. Šiandien pasaulyje kūdikiai e, pieno buteliukuose susiduria tam tikrais chemikalais, nepaisant to, kad yra e, E, saugesnių alternatyvą. Ar jūs ketinate uždrausti tą chemikalų naudojimą kūdikių buteliukose, kaip kad Kanadoje? Aš turiu prisipažinti, kad aš nelabai žinau šio atvejo detaliai. Galiu, negaliu sakyti taip. Pasižiūrėsiu į šį atvejį, panalizuosiu jį. Jeigu tai yra kažkokia kengsminga cheminė medžiaga, tai aš esu tikras, kad jos atsisakysim. Jeigu yra moksliškai įrodyta, kad ta cheminė medžiaga yra žalinga, tai tada turim imtis veiksmų. Dėkoju, toliau žodis teikiamas poniai Maginis. Um, Pirmininkė, gerbiamas kandidatai į komisarus, aš norėčiau dar apie ryč paklausti. Aš žinau, kad jūs labai daug dėmesio tam skiriate skiriate ir lankysitės chemikalų agentūroje Suomijoje. Agentūra yra pasakiusi, kad šie metai bus patys sudėtingiausi, nes reikia, lež, laukia labai daug teisinių terminų, kuriuos reikės patenkinti. Ir jūs manote, kad agentūra turi pakankamai išteklių visiems uždaviniams įgyvendinti, ypač įgyvendinant ryč teisės aktą. Ar jums e, kelia susirūpinimą tos agentūros reikalavimai ir jos reikalavimų įgyvendinimai pramonė, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, ir kaip jūs užtikrinsite, kad REACH, agentūros, REACH teisės akto tikslai bus įgyvendinti, bet atitinkamai dėmesys bus skiriamas ir pramonininkų interesams. Aš manau, kad dar ar nereikėtų pagalvoti apie tam tikrų teisės terminų pratesimą. Negotiations for REACH, as I said, were lengthy. Kaip aš sakiau, dėrybos dėl REACH buvo ilgos ir sudėtingos. Ir mes e, parengėme tokį teisės aktą, kuris jau egzistuoja ir svarbiausia dabar jį yra įgyvendinti. Pabrėžiame mūsų visų susirūpinimą dėl žmogaus, žmogiškųjų gebėjimų. Turiu galvoje ne tik apie personalą agentūroje e, Helsinkije, bet ir visose įgyvendinimo žinybose, pramonėje, net ir pačioje komisijoje. Aš pamačiau, kad pastangų yra dedama labai daug, bet reikėtų nenuvertinti štai ko. Aš esu e, per savo kadenciją įsteigęs dvi vykdomasis agentūras, kurios šiek tiek skiriasi nuo reguliavimo agentūrų. Ir iš to aš supratau, kad prieš pradedant deramai funkcionuoti, agentūrai reikia šiek tiek laiko įsibėgėjimui. Tik tada jie gali pradėti veikti taip, kaip reikėtų. Nepakanka vienerių ar dviejų metų, kad įsteigtume naują agentūrą ir tikėtumėmės, kad jau viskas pradės sklandžiai veikti. Reikia šiek tiek laiko, kad būtų galima viską gerai e, įgyvendinti. Taigi aš nežinau, kokia ten yra padėtis. Žinau, kiek ten žmonių dirba, nežinau, kiek dar reikės išplėsti tą personalą. Dar vienas klausimas, kuris tenka mano atsakomybės ryčiai kartu su kolega Tajani, yra pasirūpinti, kad būtų suteikti reikalingi žmogiškieji gebėjimai ir gyvendinimas būtų realiai vykdomas. Bet šiam klausimui mes skiriam labai daug dėmesio. Ta turit suprasti. Šiuo metu, manau, būtų tiesiog per anksti ir neteisinga kalbėti apie išplėtimą agentūros. Manau, kad dar per anksti tas procesas pra, e, būtų vertinamas ir kažką keisti būtų per anksti. Bet aš norėčiau, kad jūs galbūt pakomentuotumėt jeigu reikėtų ateityje, jūs išplėstumėte tą personalą. Jeigu leistumėte, aš pasakysiu, kad jūs labai daug šnekėjot, bet neaiškiai, nepakankamai aiškiai atsakėte. Ir agentūra, ir pramoninkai turi problemų. Ir jūs turėsit būti atsakingas už tų problemų išsprendimą. Taip pat, pagal dabartinį teisės aktą e, yra e, kalbama apie pavojingų medžiagų išbraukimą. Ir kai kurie reikalavimai netitinka ryčių reikalavimo. Pramonininkai jaudinasi, kad taip atsitiks. Ar jūs nemanote, kad reikėtų kai kuriuos dalykus įgyvendinti, bet dar negreitai? Dėl to neturiu jokios nuomonės ir nieko negaliu pažadėti. Žinau, kad į tuos klausimus į savo darbo tvarkį įtrauksiu iškart vos tik pradėjęs dirbti, jeigu būsiu patvirtintas, bet Dabar pasakyti, kad bus daroma vienaip ar kitaip, dar negaliu. Aš žinau, kad tokia problema egzistuoja ir kažką turėsim daryti, bet kažką konkretaus atsakyti būtų per daug dabar. Aš nesu vienas už tai atsakingas, aš apie tai turiu kalbėti ir su kolegomis komisijoje, todėl aš jums galiu pažadėti, kad mes tik atidžiai įvertinsime šią problemą ir jeigu reikės, imsimės veiksmų. Tok, tai bus mano atsakomybė. Ačiū. Thank you. Uh, Justas Paleckis. Justas Paleckis. Dėkoju, ponė pirmininkė. So... Komisarė, aš sėdžiu kairėje. E, gražu yra gyventi ir sąžininką tausuojant aplinką, tačiau ne visi pritarė, puoselėje tokį gyvenimo būdą. Gyvenimo, taigi kalbant apie tai, kokias ekonominės paskatas dieksite ir, ir skatinsite, kad būtų paskatintas e, aplinką tausojantis gyvenimo būdas. Žmonės dažnai e, švaisto e, gamtinius išteklius siekdami užsitikrinti savo m, mm, liuksusinį ar, ar ypač prabangų gyvenimo būdą. Taigi, kokių priemonių rengėtės imtis šioje srityje? That... Atsakymas, trumpas atsakymas būtų taip juk viskas prasideda nuo pačių bazinių dalykų, jeigu yra e, tinkamai e, sudaryta gaminio kaina, tai jie atitinkamai motivuoja vartotoje. Jeigu įsivaizduojame, kad ateityje mes galėsime užsitikrinti gerovę ir, ir energija labai mažai kainuos, tai mes svajojame. Reikia atsižvelgti į viską gyvename rinkos ekonomikoje ir turime nepamiršti, jog tai yra mūsų logikos dalis ir į, į tokią situaciją reikia atsižvelgti. Realybėje svarbiausia, rim, sudėtingiausia atskirti išteklių naudojimą ir BVP augimą. Tos žirklės turės prasiplėsti, atsiskirti ir reikės labai veiksmingai naudoti gamtinius išteklius, bandyti jų, jų mažiau naudoti. Aišku, lengva pasakyti, sunku padaryti. Norėčiau įdėkti tokį išteklių, tokią išteklių valdymo sampratą, kuri užtikrintų tinkamą tausų išteklių naudojimą. Jūs esate teisus dėl, dėl to eikvojimo, dėl eikvojimo dalies. Tačiau reikia nepamiršti ir tai, pavyzdžiui, kad geriausias, geriausios atlikos yra, kuomet jų nėra. Ir todėl turime mąstyti apie keletą dėmenų - gamybą ir vartojimą, kaip mes gaminame Ir, ir, ir šis atspirties taškas suteikia daugybę galimybių matyti svars, ir, ir, ir vertinti, pavyzdžiui, ekol, gaminių žymėjimas ekologiniškai mis etiketėmis. E, reikėtų geriau žinoti šią sritį. Ačiū už išsamų ir įtikinantį atsakymą po daugiau nei dviejų valandų mes tikriausiai visi, ypač jūs esame gana pavargę, tačiau atvirai kalbant, šio klausimo pradžioje jaučiausi, taip tarsi būčiau operoje ar teatre. Na, aš turiu menį aplodismentus, niekada tokioje salėje, tokiame renginėje kaip šis, nesu girdėjęs tiek aplodismentų, nei dabar, nei prieš penkeris metus, taigi sveikinu Jūs su tuo komisijos nary ir turiu labai asmenišką klausimą. Ką jūs darote kasdieną, kiekvieną dieną, kad išsaugotumėte, išgelbėtumėte mūsų planetą? Yeah, first, uh... Visų pirma, dėl aplodismentų komentaras. Geriau jau man plotų po penkių metų nei dabar, bet, ger, bet neblogai ir šiandien. Ką aš darau? Bandau mąstyti kaip atsakingas pilietis. Jeigu klausiate, ar, mano, ar aš rušiuoju atlikas, taip aš rušiuoju atlikas, turiu keletą šiukšlių dėžių namuose. Jeigu klaustumėte, kokį automobilį vairuoju. Beje, galėtumėme palyginti savo užrašus galėčiau palikti savo ir savo pirmtako užrašus, nes aš. Aš vairuoju Prius, Toyotos Prius markės automobilį. Aš papasakosiu istorijos pabaigą, kuomet bus man suteikta galimybė pas, pasakyti galutinį žodį nes ta istorija, kurią rengiuosi papasakoti, neturi laimingos pabaigos, bet ji yra visai sėkminga. Taigi aš bandau nepamiršti tų dalykų visame, ką darau. Na, nebuvo, tas papildomas klausimas buvo ne visiškai pagal taisyklės, bet išgirdome štai šią istoriją. Salvatore Tatarela dabar, niekas atrodo visai nepavargęs, nes labai įdomu visiems viskas vystosi labai dinamiškai. Komisario, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Tikslas neleisti atšilti klimatui arba leisti, kad jis šiltų nedaugiau kaip 2 laipsnius yra labai svarbus, tačiau tai yra susiję taip pat su oro, vandens, dirbožėmio miškų apsauga. Ir iš tiesų mes turime siekti tvaraus vystimosio. Yra atitinkami moksliniai tyrimai, kurie teigia, kad šis tikslas, e, tai yra atšilimas, atšilimo apribojimas dviem laipsniais, yra nepasiekiamas. Todėl norėčiau užduoti Jums tokį klausimą. Kaip Jūs vertinate šią problemą? Jūs, aišku, taip pat e, turite savo poziciją kaip aplinkosaugos komisaras ir turėsite vaidinti tam tikrą vaidmenį. Taigi, ką Jūs pasakytumėte, jeigu mes kalbėtume apie tri, tris laipsnius vietoj dviejų laipsnių? I... First, I hope you will repeat the question. Na, tikiuosi, kad tą klausimą užduosite ir mano kolega už dviejų dienų. Aš tikiuosi, kad jūs nesitikėte iš manęs, nes dar einu mokslo ir mokslinių tyrimų komisaro pareigas nieko kito, kaip pasiremti e, žinomais moksliniais duomenimis tai yra sritis, į kurią turime investuoti, kad ateityje sukauptume dar daugiau žinių, nes yra daugybė dalykų, kurių dar nežinome ir nesuprantame. Galiu pakartoti, gali, jau galime džiaugtis tuo, kad veikia tarptautinės klimato kaitos komitetas, kuris puikiai padirbėjo. Ne, ne tik dėl to, kad jame dirba talentingiausi mokslininkai, bet ir dėl to, kad uh, visuomenė daugiau žino apie šiuos reiškinius ir kad mes rimčiau priimame kai kuriuos aspektus. Galima, kai, mokslė būna momentų, kai kažkas yra neįtikėtina ir paskui, kai tie reiškiniai yra įrodomi. Ir mes, politikai, sprendimų prieimėjai, taip turime geresnės galimybės rimčiau pasiremti kai kuriais e, duomenimis. E, Tikriausiai žinote, kad komisijos pirmininkas Baroso turi e, patarėją kla... Šau, moksliniais klausimais ir tai yra tikrai didelis žingsnis priekin. Dėl, dėl jūsų klausimo 2 ar 3 laipsniai. Aš nežinau, kas yra valdoma, kontroliuojama, bet manau, kad pakankamai greitai tai suvoksime ir reikės imtis tinkamų priemonių. Kaip ten bebūtų, ar tai būtų 2 ar 3 laipsniai, vis tiek turime pasirenkti tam, parengti priemonės, kurios bus reikalingos, nes teks taikytis bet kokiu atveju. Sì, dovremo adattarci, però. Taip, iš tiesų. E, tai yra svarbios priemonės, mes turime prisiderinti, tačiau jeigu mes siekiame tam tikro rezultato, tai mes turime pertvarkyti visą pasaulio energetikos sistemą, nes kitaip aš galėčiau užduoti jums tik tokį klausimą, ar yra teisinga politika iš vienos pusės sakyti, kad mums reikia ambicingų aplinkosaugos tikslų, kurių neįmanoma realiai pasiekti ir taip pat nieko neveikti, kad būtų užtikrintas kitoks energijos tiekimas. The, the energy, uh, be... Dėl energijos. Tai įvyks. Tik tai neaišku, kada, ar greitai ar ne, bet tai įvyks, galiu Jūs patikinti. Už 50 metų mano prognozijas yra tokios. Pasaulio svarbiausios energetinės valstybės, pirmaujančios valstybės bus ne tos, kurios turės daugiausia naftos, bet tos, kurios turės pažangiausias technologijas. Ir mes einame tą kryptimi. Ar, ar pakankamai sparčiai einame? Kitas klausimas. Kitas, kiti debatai, kitas diskusija, kuri būtų įdomi, bet neturėsiu laiko juos pristatyti, yra susijusi su daugeliu priemonių, kur, kur, kur įmamės transporto srityje, pavyzdžiui, vidaus degimo variklio energija. Uh, Tačiau turime žvelgti toliau, ieškoti alternatyvų. Koks yra ilgalaikis tvarus sprendimas? Manau, kad būtent taip viską reiktų vertinti. Aš esu tikras, kad tai vyks, bet laikas, laik, kokiu laiko momentu yra kitas labai svarbus aspektas. Toliau Nisa Čaldas. Ačiū pirmininkė, sveikinu gerbiamą kandidatą. Aš norėčiau e, šiek tiek e, įgyvendinimo detalių. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra tarsi bandoma pasipriešinti ES teisės aktų gyvenimui ir bandoma juos skaldyti į daug įvairiausių detalių ir visai įgyvendinti. Norėčiau paklausti, kaip jūs imtisės e, priemonių, kad priversumėte tas nacionalinės vyriausybės įgyvendinti ES teisės aktus ir kaip jūs užtiksinsite uh, ypač PRA direktyvos įgyvendinimą, nes dėl jos iškyla daug problemų. Kaip jūs ketinate imtis kompensacinių priemonių ar kokių kontrapriemonių, e, kad būtų kovojama su klimato kaita efektyviai, kai valstybės narys atsisako įgyvendinti įstatymus? Vienas dalykas, kurį norėčiau įgyvendinti, E, yra susijęs būtent su tuo. Mes turim labai daug skundų, pasirūpinsim, kad jie visi būtų registruojami ir labai svarbu, kad būtų sukurta nauja skundų teisėkuros sistema ar teisinė sistema. Mes turime aiškiai suprasti, kad realūs įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmai ir galimybės egzistuoja valstybėse narėse. Todėl mes turime elgtis žiūrėdami realybėje akis turime e, stengtis išvengti Ohuso konvencijos priemonių taikymo ir kreipimos į teismą. Be to, kaip sakiau, reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp mūsų ir valstybių narių. Yra labai daug dalykų, kuriuos e, reikėtų, galėtume dabar įvardinti, tačiau vienas jų yra labai glaudžiai susijęs su inspekcijomis. Prisimenu, kad 2007 metais Europos parlamentas prieėmė rezoliuciją, kurioje buvo kalbama, ar nereikėtų sukurti direktyvos dėl Europos investuotojų tikrinimo. Ir šiais metais kovo mėnesį, kiek žinau, bus toks klausimas vėl keliamas ir bus priimtas sprendimas. Yra akivaizdžių ženklų, rodančių, kad tokia kontrolė yra reikalinga ir aš pats esu linkęs eiti tą kryptimį. Europos aplinkosaugos agentūros. Kiek žinau, ji sidabrinės metinės švenčia 25 metai, kai ji egzistuoja. Mes dabar ją peržiūrime. Ir, ir jūs, mes jos, peržiūrėsime jos veiklą ir jūs galėsite išreikšti savo nuomonę apie tai, kaip ją būtų galima patobulinti. Ačiū, jūsų atsakymas mane patikino. Ir papildydama norėčiau paklausti dėl tų įgyvendinimo problemų sprendimo. Ar tarsite su parlamentu, ar įtrauksite parlamentą į tą veiklą? Atsakyčiau taip, kuo daugiau. Žinome, kad yra problemų dėl įgyvendinimo ir esame tarėsi su jumis dėl to ir tai pasiteisino ir toliau taip darysime mes ir komisija, ir Europos parlamentas e, turime aiškių europinių interesų ir mūsų jėgų sutelkimas tuo požiūriu yra labai svarbus, nes tokiu būdu galime pasiekti geresnių rezultatų ir papildomo stimuliuoti galime veiksmus tą kryptimį. Taigi atsakymas būtų taip. Ekonominis klausimas, kurį jūs pateikėt per pirmąją dalį, Aš manau, kad čia jūs atspindite tiesiog neteisingą filosofiją. Kas nesupranta, tai galvoja, kad taip nėra. Ekonominė krizė yra geriausia galimybė struktūriniams pokyčiams, kurių nedarome, kol nepatiriam spaudimo. Dabar spaudimą patirime, pasinaudokime tą progą ir padarykime reikalingus pakeitimus. Dauguma įmonių tą supranta, dauguma įmonių milžiniškus pinigus investuoja į inovacijas. Ir aš manau, kad tos įmonės nusipelno aiškios mūsų paramos ir iš mūsų pusės ženklas turi būti aiškus ir paprastas. Uh, Labai ačiū. Romana Joda Sisani toliau. Ir manau, kad gerbiamas komisijos nary, jūs nusipelnot kavos. Aš pats pasėmiau kavos ir jums leisiu. Uh, spoštovani gospod Potočnik, vprašanje imam o. Gerbiamas ponė Potočnikai, turiu klausimą dėl suderintos Life Plus programos raidos. Tai yra programa, kuri turbūt žada daugiausia mums visiems – Natūros dokumente yra numatytos kvotos dėl projektų proporcinio paskirsimo tarp valstybių narių. Fondai yra suteikiami, jeigu projektai gauna tam tikrą taškų skaičių. Tačiau, jeigu viena ar kita valstybė narė tokių projektų e, nepateikia pakankamai, tai lėšos yra iš naujo perskirstomos. 2008 metais fondai buvo neproporcingai paskirstinti. Taigi, ką darysit, kad Life Plus programa būtų įgyvendinta subalansuotai ir iš nuosekliai tarp valstybių narių. Ir kaip pasirūpinsite, kad būtų geriau kontroliuojama sistema ir kad ES viduje būtų labiau subalansuotai viskas daroma. Labai ačiū. E, labai malonu gauti kavos ir dar atsakyti gimtają kalbą. LIFE yra labai svarbi programa. Ir aš galiu pasakyti, kad didelė dalis LIFE programos lėšų ir fondų buvo paskirta išskirti zonas, tam, kad būtų išskirtos zonos, uh, susijusios su Natūros 2000 įgyvendinimu. Tai yra direktyva dėl paukščių ir paukščių buveinių. Manau, kad čia gausime tam tikros judėjimo laisvės ir galėsime fondus panaudoti šiek tiek kitaip. Manau, kad būtų prasminga tokią veiklą to, tokias lėšas skirti tam, kad kiekvienos valstybės narės uh, administraciniai gebėjimai sustiprėtų. Kiek tai, ką jūs sakote, yra tiesa? Tai yra, kad e, lėšos nėra skirstomos vienodai. Negaliu atsakyti, man reikėtų išsiaiškinti, ar jūsų teiginys teisingas ir ar tikrai lėšos yra nevienodai ne, ne, ne paskirstytos. Bet kaip čia bebūtų, tam dėmesio skirsiu. Norėčiau dar kartą tik pabrėžti, kad be abejo tie fondai yra svarbus ir finansų perspektyvoje būtų labai gerai numatyti daugiau lėšų tokiam tikslui. Tačiau aš nemanau, kad dabar tų fondų pakanka visiems ekologiniams tikslams pasiekti. Manau, kad horizontalus požiūris ir visų prioritetų įtraukimas į žemės ūkio politiką, į struktūrinę politiką yra itin svarbus. Taip pat norėčiau paminėti mokslo politiką ir kitas politikos rūšis. Ateit, tie dalykai gali pakeisti mūsų ateitį. Ir manau, kad ateitie tam turėsiu skirti daugiau dėmesio. E, Galiu pritarti kad yra labai svarbu taikyti horizontalų į požiūrį. Jūs kalbėjote, kad 19 valstybių narių nepanaudojo lėšų, 9 iš jų panaudojo mažiau nei 50 procentų, taigi manau, kad tai yra ne atskirų valstybių narių, bet visos Europos problema. Todėl norėčiau jūs šiek tiek paprovokuoti, norėčiau paklausti jūsų, paprašyti jūsų, um, kad jūs e, patikintumėte mus, kad jūs imsitės atitinkamų priemonių, kad pagerėtų šita situacija. E, iš tiesų aš žinojau, kad yra e, problemų panaudojant šitas lėšas. Tai, ką jūs dabar pasakėte, iš tiesų yra labai svarbu. Aš pabandysiu pasidomėti šiuo klausimu ir padaryti viską, kad būtų pateikta atitinkama analizė, būtų parengta atitinkama analizė, jeigu jos nebuvo parengta iki šiol, ir taip pat tada gilinsiuosi duomenis ir bandysiu daryti kažką šioje srityje. Dėkuoju toliau Tomas Ulmer. Dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju paskirtasis komisijos nariai. Norėčiau Jums užduoti techninį klausimą susijusiu su bendradarbiavimu su parlamentu. Ar Jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad e, mes galėtume suskirstyti aplinkosaugos klausimus pagal jų įgyvendinimo galimybę, pagal jų rizikas ir taip toliau. Ir ar jūs įsivaizduojate, kad jūs galėtumėte prisijimti lyderio vaidmens ir pasirūpinti, kad duomenys e, nesikartotų atitinkamuose dokumentuose. Taip pat, ką jūs galvojate apie Saulėlydžio nuostatą. Ir paskutinis klausimas, e, kokias e, strategijas jūs numatote šiuose sritise? Dun, Dunojaus srityje. Negaliu pateikti čia šiandien tikslaus atsakymo. Pažadu, jog visi klausimai kuriuose mes bendradarbiaujame, jog visus tuos klausimus labai rimtai ir sąžiningai išnagrinėsiu. Jums bendradarbiaujant su manimi toje srityje. Suprantu, kad tai yra tam tikra prasme iš ankstinė sąlyga ir tai yra politinės kultūros dalis. Lisabonos sutartis e, įvedė tam tikrų naujovių. Jis sustiprina ir Europos parlamento vaidmenį, aš visą galvą už tai aš pasisakau, nes ne tik jūsų dalyvavimo dėka, bet ir taip pat jūsų įtaka sprendimų prieimime užtikrina geresnę tų sprendimų kokybę ir užtikrina didesnį tų sprendimų legitimumą, nes gal tie sprendimai priimami drauge. Tai bendrais bložiais toks būtų mano atsakymas. O kalbant, atsakant į visus kitus konkrečius klausimus, tai aš neturiu aiškaus požiūrio, bet mano konkretus įsipareigojimas yra tai, kad aš esu pasirengęs klausytis, išklausyti jūsų arba ateiti į komitetą. Ir kalbant apie darbą aplinkos saugos komitete, turiu pasakyti, kad aš per porą dienų tiek kartų išgirdau žodžius e, įstatymas ir direktyva, kad per, per penkis metus tiek kartų jo negirdėjau. Taip pat manau, kad reikia, kalbant apie komitologijos e, metodą, tai galite tikėtis atvirumo, atviro požiūrio iš manęs. Manau, kad mes turėsime daug galimybių dirbti draugė. Ačiū. To... Ačiū penk, pasada penktas paskutinis raundas, kuriame bus užduoti šeši klausimai. Pirmiausia, Joao Ferreira iš GUE frakcijos. Eh, Dėkoju, ponė komisarė. kadangi man skirta tik viena minutė, iš karto užduosiu klausimą. Kalbant apie biologinę įvairovę ir finansinius išteklius skirtus Natura 2000 programoms ir rušių įvairovės užtikrinimui, ar jūs pritarėte e, toms finansinėms priemonėms jų dydžiui, nes atrodo, kad mes visi sutarėme, kad tai yra labai sudėtinga užduotis, tačiau e, finansavimas yra skiriamas tik tai iš struktūrinių e, fondų. Taigi, ar jūs tam pritarėte, kad Natura 2000 projektai būtų taip e, finansuojami, ar jūs numatote kažkokią kitokią finansavimo programą? Taip pat mačiau, kad jūs siekiate naujų tikslų, siekiant užtikrinti rušių įvairovę. Ar manote, kad e, galbūt skils problema dėl tų tikslų ir dėl finansinių priemonių skirtų jų įgyvendinimui? jeigu taip, tai kodėl nuolat yra kuriami nauji tikslai, nes tikslai turėtų būti suderinti su priemonėmis jų siekiant. We, uh... Manau, kad bio įvairovės srityje po 2,5 valandos diskusijų šiandien. Manau, sutinkame, kad bio įvairovės srityje mūsų laukės iššūkiai. Visų pirma, iššūkis suvokti, kas vyksta ir bandyti tobulinti situaciją. Life programoje, e, kiek prisimenu, yra privalomas reikalavimas, kad 50 procentų visų lėšų turi būti skiriama natūros programai. Gal ne, nežinau, ar tokiu būdu galima išspręsti visus klausimus susijęs su rūšių įvairovė. Tik tai holistinis požiūris duos pageidaujamų rezultatų. Bendroji žemės ūkio politika pati ir lėšos, kurios jai skirtos. Bendroji žemės šau, žvejybos, žvininkystės politika, kuri, kiek sužinojau, yra dar gana neapsisprendusi dėl tvarumo klausimų. Taigi politikos dėka, pasinaudojant politikos priemonėmis, mes turėsime dirbti tvariai, nes Dirbdami taip mes savaime surasime daugybę atsakymų į klausimus susijusius su bioįvarove. Šiandien aš neturiu jokių pasiūlymų dėl naujų instrumentų ar naujų mechanizmų, bet kai svarstysime naują finansinę perspektyvą, turėsime labai atvirai viską mąstyti ir vertinti ir suvokti, kokia politika, e, visą apimanti politika būtų tinkamiausia e, rūšių išsaugojimui. Pirmininkas, ačiū. Ir trečią kartą žodį suteikiu Julie Gerling. Jūs tikriausiai tai yra vienintelė e, pati svarbiausia jūsų frakcijos ekspertė šioje srityje. E. Matote, kaip manimi pasitiki. Noriu užduoti bendresnį klausimą apie jūsų platesnį vaidmenį komisarų e, komandoje, jūsų kaip kolegijos nario vaidmenį. E, Taigi, mes kalbame apie aplinkosaugą. ES gebėjimai, galimybės būti lyderė šioje srityje yra puikiai pripažinti, tačiau Kopenhagoje ES patyrė didžiulį smūgį. Ir svarbiausia, ne klimato kaita čia, o Europos kaip lyderės vaidmens pasiekmes tam vaidmeniui po Kopenhagos. Taigi, kokių veiksmų jūs galbūt galėtumėt imtis, kad atkurtumėte piliečių pasitikėjimą ir pramonės pasitikėjimą, kad būtų sustiprintas e, tikėjimas, jog Europa gali būti lyderė, gali imtis lyderės vaidmens šioje srityje. Kalbant apie dabartinę komisiją, kadangi dirbu dabar komisijoje ir galbūt tikiuosi dirbsiu ir kitoje komisijoje, uh, Manau, kad pajėgų padvigubinimas komisijoje, kalbu apie klimato ir aplinkosaugos sritį, tikrai duos daug naudos tai sričiai, bus naudingas tai sričiai. Taigi, tai tikrai geras ženklas mums visiems. Galbūt tai nuskambės uh, provokuojamai, bet daugelis klausimų kurie, na, galbūt buvo šiek tiek šešėlyje, kalbu apie klimato kaitą, bioįvairovę, vandens klausimus, dirbožemio, atliekų klausimus. Būtent dėl to, kad aš rūpinsiuosi aplinkosaugą, jų, jų svarba sustiprės ir jie galbūt kitaip bus sprendžiami ateityje. Aš atvirai sakant, tai laikau teigiamų dalykų. Kalbant apie mūsų globalų vaidmenį ir mums tenkančią atsakomybę šiuo prasme, viename iš savo atsakymų bandžiau pristatyti savo logiką. Manau, turime pasimokyti iš to, ką mm, stebėjome, patyrėme. Ir reikia atsakyti į esminius klausimus, kokiu mastu mes asmeniškai yra, esame įsipareigoję, atsidavę, nes klimato kaita yra globalinis klausimas. Reikia galvoti ir apie tai, ką kiti daro, kaip jie tai daro ir ar jie yra pasirengę priimti, e, pritarti europietiškajam požiūriui. Remiantis mūsų logika, jis yra geriausias, bet ar iš tikrųjų įmanoma jį eksportuoti į visą pasaulį? Nes pokyčių reikia, tai yra labai svarbu. Ir ta prasme, kalbant apie Europos lyderės vaidmenį, na, jei mes esame, jeigu likome save rimtais politikais ir atsakingais piliečiais, tai tą, tą atsakomybę turime prisijimti. Jei tikime tuo, ką darome, tikime tuo, ką sakome, juk nelieka kitos galimybės, o tik prisijimti, būti tuo lyderiu. Šiuo Satuhasi žalieji. Gerbiamas, gerbiamas kandidatai komisarus, džiugiuosi, kad jūs resursų išteklių efektyvumą paminėjote tarp savo prioritetų, bet aš norėčiau išgirsti konkrečiau, kokie jūsų planai, kokių pokyčių jūs sieksite per penkerius metus. Pavyzdžiui, Ar jūs ketinate siekti privalomų tikslų resursų ištek efektyvume, ar jūs e, konkrečiai sieksite nustatyti privalomus tikslus, absoliučiais kiekiais sumažinti išteklių vartojimą? Kol kas ekonomikos augimo ir gamtos išteklių naudojimo augimo atskirimas E, egzistuoja tik saliginai. Absoliučiaja prasme, gamtinių išteklių sunaudojimas vis dar auga. Yeah. End, uh, Aš turiu pabrėžti, kad tai yra net paprastai svarbus klausimas. Turime atsižvelgti du dalykus. Pirmiausia, Europa yra išteklių importuotoja. Į tą privalome atsižvelgti, kai kalbame globaliai apie tarptautinių partnerių veiklą. Svarbu pažymėti, kad Japonija ir taupiau vartoja gamtinius išteklius negu mes. Ir manau, kad e, čia mes turėtumėm apie tai pagalvoti. Ir jeigu pamatuotume kiek e, tonų išteklių yra sunaudojama vienam bendr, be, pagal bendrą vidaus produktą, tai mūsų rezultatai kol kas nėra geri. Išteklių efektyvumo koncepcija, e, savoka, mano nuomonė, bus pagrindinis dalykas per artimiausius penkerius metus. ES turi išsikėlusių tikslų dėl atliekų perdirbimo, turi ekologinio ženklinimo direktyvą, turi e, išteklių e, atliekų mažinimo dokumentus. Viskas jau yra sukurta. Ir kai tik mes kalbame apie siekių, tikslų nustatymą, tai turime nepamiršti, kad reikia elgtis labai atsargiai. Egzistuoja nukreipimai, našta yra permetama nuo peč, vienų pečių ant kitų. Ir kai kalbame apie išteklių taupų naudojimą ir išteklių taupimo tikslus, turime nepamiršti, kad tos rytis yra itin sudėtingos. Tačiau man labiausiai rūpi, kad būtų sumažinta žala gamtai. Todėl aš stengsiuosi, kad būtų nustatyti tikslai išteklių efektyvumui užtikrinti, efektyviam naudojimui užtikrinti. Esmė bus susijusi ne su tuo, kiek sumažinti išteklių naudojimą, bet kaip tą padaryti. Nes tai yra rimtas klausimas peržiūrint teminės strategijas dėl gamtos išteklių naudojimo ir atliekų perdirbimo ir jų mažinimo, e, bus organizuojami renginiai, kur tos temos bus aptariamos kartu su 10 ar 11 kitų klausimų. Korin Lepaž. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, visų pirma norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atsakymų kokybę ir norėčiau paliesti visai kitokią temą. Remiantis ekspertų vertinimais aplinkos saugos rytyje, norėčiau jūsų paklausti, kaip manote galima būtų skatinti vartotojų pasitikėjimą teikiamą informaciją ir sprendimo procedūromis? Kaip manote užtikrinti daugiau skaidrumo šioje srityje, nes ir generalinis aplinkosaugos direktoratas siekia pagerinti e, aplinkosaugos ekspertų išvadų skaidrumą ir e, taip pat yra aišku e, lobistai veikianti šioje srityje. Taigi, kaip manote įtraukti pilietinę visuomenę į šios klausimus? uh, first, uh... Pirmiausia, paaiškinsiu savo poziciją dėl lobizmo. Mano nuomonė, lobizmas yra įprastinė mano darbo dalis. Manau, kad tai yra būdas gauti informaciją. Bet nebūtinai ta informacija būna teisinga. Aš žiūriu, ką aš gaunu. Bet neretai išgirstu skirtingų nuomonių. Bet noriu pasakyti, kad aš klausausi visų nuomonių, visų nevyriausybinio organizacijų. Ir labai aiškiai ir konkrečiai aš išgirstu, ką jie sako. Patikinsiu, kad ir ateityje taip bus. Antras dalykas - dėl studijų kokybės. Praktiškai visus penkerius metus dirbdamas komisijoje E, stengiausi užtikrinti, kad visos e, mokslinio tyrimų generalinio direktorato atliekamos studijos būtų skaidrios, kokybiškos ir nepriklausomos. Ir jeigu tik iškildavo kokių dviejonių, kad kažkas yra ne taip, kad yra kažkokių prieštaravimų, tai visos tokio pobūdžio studijos būdavo atmestos. Taip pat elgsiuosi ir aplinkosaugos generalinėme direktorate. Manau, kad labai svarbu yra pasitikėti ekspertais. Dar svarbiau yra pasitikėti mokslininkų dokumentais, ekspertų dokumentais. Poveikio vertinimo sistema, kurią mes dabar bandysime čia taikyti ir kurią jau taikiau kitame generaliniam direktorate, leido gerokai patobulėti daugelį sričių. Uh, E, bet tuo pat metu toks poveikio vertinimas reikalauja, kad mes būtumėm griežti ir reikalautume, kad poveikio vertinimo studijų kokybė būtų aukščiausio lygio. Nes būtent nuo to priklauso tokios studijos nauda ir reikšmingumas. Iš paskutinis klausimas Čiaba Šandor Tabaidi. Gerbiamas komisijos nariai. Šiandien pradėjome klausimus kalbėdami, klausimų pradžioje kalbėjome apie vandens išteklių valdymo svarbą ir norėčiau tuo klausimą ir pabaigti. Vandens išteklių valdymas yra strateginės svarbos ne tik Europai, bet ir visam pasauliui. Jūs pabrėžėte, kad jūs rengėtės stebėti domėtis, kaip įgyvendinama vandens pagrindų direktyva. Bet prašom patikslinti, konkrečiau pakalbėti apie tai, kokiu priemonių imtasi siekiant tai užtikrinti. Being... Tokių priemonių dar nėra, dar, tos priemonės dar neįdėktos, dar aš ne, nesu uh, poste, kad galėčiau tas priemonės patvirtinti. Jeigu prisiminsime, kaip mums sekėsi įgyvendinti ES teisyną, mane nustebino tai, kad vandens pagrindų direktyva buvo priimta tik tai 2000-aisiais. Pradėjome nuo cheminių medžiagų 1967-aisiais O, kaip jau sakiau, mane tikrai nustebino, kad vandens direktyva patvirtinta 2000-aisiais. Ir e, upių baseinų sistemos direktyva, kitos, kiti susiję dokumentai. Tarp valstybinis bendradarbiavimas. Aš tikrai domėsiuos visais šiais klausimais. Planavimas ir konsultavimasis. E, ter, principas teršėjas moka Taip pat kainos nustatymas už vandens išteklius. Man atrodo, kad tai yra nepakankamai įvertinamas aspektas visose svarstymuose iki šiol. Taip pat energetikos politika. Visa tai yra tos logikos dalis, e, kuria rengiuosi vadovautis ir stebėdamas, kaip domėdamasis, kaip įgyvendiname vandens pagrindų direktyvą. Tačiau e, ka, paklausos ir kainos santykis, šis dėmuo nepakankamai yra įvertinamas, jos svarba yra nepakankama. Be, ir dar kartą noriu pažadėti, kad aš labai kruopšiai išnagrinėsiu visą gyvendinimo pusę ir mano politika valstybių narių atžvilgių bus gana paprasta. Bet manau, kad būtent tokia politika bus naudinga ir kad taip aš ir ištiesiu pagalbos ranką. Aš nuoširdžiai tikiu subsidiarumu ir manau, kad bendrą požiūrį, jungtinį požiūrį galima paversti e, nauda, o, o ne būtinai e, problema. Ačiū. Kai buvęs mokslinio tyrimų ir mokslo komis, komisaras, ar galėtumėte paaiškinti, kokie novatoriški, kokie, kokie, kokiais novatoriškais įrankiais galime pasinaudoti žemės ūkyje arba gyv, gyvenamųjų gyvenamųjų rajonų srityje, kaip mes pasinaudodami novatoriškomis priemonėmis galime sutaupyti vandenį, nes e, būtinėms reikmėms žmonės išnaudos 20 procentų Europos vandens išteklių. Ką galėtume keisti, bendradarbiaudami su žemės ūkių sektoriais ir kitais sektoriais? Thank you. Uh, uh, you are pretty right in pointing of how important. Ačiū. Jūs teisingai pastebėjote, kad naujų technologijų dėgymas yra labai svarbus. Ir aplinkosaugos veiksmų plane tai yra. Reikia tą požiūrį sustiprinti ir jį taikyti, kalbant apie visokiausią gamybą. Taigi, ar kalbėsime apie biotehnologijas, ar nanotehnologijas, informacijos technologijas, e, labiausiai pažengusias technologijas, turime nepamiršti, kaip geriausiai pritaikyti paskutinius technologinius sprendimus tose srityse, kurias minėjote - žemės ūkija, taip pat žuvininkystės, vandens išteklių valdymo sritise. Aš pritariu jūsų išreikštam rūpesčiui, kad vandenį reiktų naudoti tausiau, bet vėlgi reikalingas holistinis požiūris. Kainos m, mm, aspektas, pa, paklausą reglamentuojantis mechanizmai, vis, viskas yra svarbu. Ir, ir būtent tokiu keliu aš rengiuosi eiti. E, Na ir užbaigs klausimų raundą Peteris Lyzė. Dėkoju. Pone komisarė, turiu klausimą susijusiu su komisijos bendradarbiavimu su Europos parlamentu. Pagal uh, sutarties. Uh, 225 straipsnį, ankstesnis 152 straipsnis, parlamentas turi iniciatyvos teisę. Savo atsakymuose raštu jūs kalbate apie tai, kad jūs atsižvelgsite į tai, take into account yra suformuoluota, tačiau pati sutartis e, žada daugiau ir mes žinome, kad parlamentas derasi su komisijos pirmininku Barosu dėl to, kad iš esmės jeigu parlamentas pateikia kvalifikuotą pasiūlymą, kvalifikuotą balsų daugumą, tai tuomet komisija atsižvelgtų į tą pasiūlymą ir jį svarstytų. Ar jūs žadate paremti parlamento poziciją e, darybose su Baroso? I think, uh... Aš manau, kad uh, Europos e, Sąjungos Lisabonos sutartis yra pakankamai aiški. Parlamentas e, kompetitinga balsų, kvalifikuota balsų dauguma turėtų e, Komis, kandidatas komisijos narius pacitavo Lisabono sutarties dalį. Dėl Lisabono sutarties mes ilgą laiką dėrėjomės ir labai svarbu ją įgyvendinti. Aš asmeniškai turiu pasakyti, kad Europos parlamento reikalavimai ir prašymai turi būti gyvendinami tiek, kiek tai įmanoma padaryti. Aš pats Baroso komisijoje jau kartą dirbau ir mes pakankamai gerai susidarojame su Europos parlamento teikiamais prašymais. Bet iš esmės aš manau, kad tai įeina į diskusiją, kuri turėtų apimti aplinkosaugos komitetą, mane, komisijos narį atsakingą už aplinkos apsaugą. Tai yra institucijų susitarimo ir mechanizmo bendradarbiauti parlamentui ir komisijai dalis. Taigi, aš manau, kad pirmininkas Baroso labai rimtai e, kalbėjo apie ypatingąją specialiąją partnerystę. Ji apima atvirą bendradarbiavimą ir gerą bendradarbiavimą Manau, kad gavę rimtą pasiūlymą, mes lygiai taip pat rimtai jį ir apsvarstysime. Ja, ähm, ich hätte die Frage äh, natürlich aišku, jūs teisus e, sutartyje parašyta, kad komisija turės pateikti savo argumentuotą atsakymą, jeigu ne, ji neatsižvelgs į tą e, pasiūlymą parlamento. Tačiau aš norėjau jūsų paklausti, e, kokią poziciją jūs atstovausite diskusijose su Baroso ir tuo atveju, jeigu komisija nedarys e, jokio pasiūlymo, neteiks jokio pasiūlymo dėl to, kad buvo paskambinta iš Berlyno ar iš Londono ir buvo paprašyta neteikti tokio pasiūlymo, kas bus tada? Ar, ar bus rimtai atsižvelgta į parlamento pasiūlymus? Galiu tik pasakyti, kad tai nebus prašymas iš Berlyno, Londono ar Liublianos. Mano sprendimu tokie prašymai neįtakos bet šis klausimas, manau, turėtų būti sprendžiamas platesn, plačiau, galvojant apie santykį tarp komisijos ir parlamento. Mano, aš dabar jums galėčiau pažadėti, jeigu jūs pateiksite pasiūlymus, kuriems pritarė dauguma, kurie yra rimti, tai uh, Jūs žinot, kad aš negaliu dabar teisiškai įsipareigoti. Aš tik galiu pasakyti, kad elgsiuosi pagal sutartį, dėl kurios susitarta. Aš manau, kad bet koks toks pasiūlymas turėtų būti labai rimtai vertinamas. Ir jeigu komisija pasakys ne, tai vėlgi vadovausimės dabartinės Baroso komisijos patirtimi ir ieškosime rimtų priežasčių atmesti ar priimti. O visa kita, turiu pasakyti, bus nuspręsta papildomose dėrybose tarp institucijų. Ačiū. Yeah. Kolegos, prieartėjome prie klausimų pabaigos. Ačiū, kad leidote man laikytis taisyklių ir puikiai sutilpome į mums skirtą laiką. Vienas kolega netėjo, todėl sutaupėm penkias minutės. Manau, kad kandidatas į komisijos narius Patošnikas gerai padirbėjo per Kalėdas ir naujosius metus. Matot, kiek jisai turi visokiausių popieriaus lapų ranka aprašinėtų. Būtų galima pasakyti, kad Europos žemynas yra žalias, aplinkosauga yra mėlyna, bet spalvų yra dar daugiau. Oranžinė, rausva, geltona, juoda, taigi jis peržiūrėjo visą, visą savo aplinkosaugos komisaro portfelį. Manau, kad per šias tris valandas mes e, bėgte prabėgome per visus mums aktualius klausimus, kuriuos mes vertiname kaip svarbius savo darbui. Aš dėkoju Jums už klausimus, o komisijos nariui už atsakymus. Ir jūs dabar per penkias minutės prižadėjot mums pasakyti, kaip asmeniškai bandote apsaugoti aplinką. Aš norėčiau paklausti, kokia yra įprastinė temperatūra jūsų e, salone ir darbo kambaryje? Šioje salėje yra 25 laipsniai Celsijaus. Be bejonės tai yra per aukšta temperatūra šiek tiek. Parlamento ekologinė sistema galėtų būti geresnė. Aš žinau, kad ponios paprastai pradeda sušalti anksčiau negu vyrai. Uh, Kągi, aš atsiprašau už tokį nukrypimą ir dabar sustoju ir suteikiu žodį baigiamajam žodžiui. Gerbiamam Janušui Patočnikui. Gal jis vis tik pasakys, kokia temperatūra jo namuose ir jo uh, svetainėje. <laughs> Fair, should... Manau, kad tai nesažininga, nes reikėjo pamatoti temperatūrą posėdžio pradžioje ir dabar. įprastai darbinė temperatūra yra maždaug 21 laipsnis Celsijaus. Ir dėja, aš esu iš tų, kurie, kuriems labiau patinka šiltesnės, o ne vėsesnis e, dietos aplinka. Ir mano šalyje įprastas yra gana vėsus klimatas. Na ir kaip žadėjau istoriją klausimo pabaigai, kai aš peržiūrėjau tą. Ta begalybę direktyvų, trumpinių, kuriuos turėjau išmokti, aš nusprendžiau štai ką. Prieš pradėdamas gilintis į horizontalius dokumentus, prieš pradėdamas domėtis klausimais susijusiais su šeštaja aplinkos saugos programa, 2008 metų apžvalgos dokumentais, bandžiau išsiaiškinti, ko, kokios yra pagrindinės mano mandato politinės kryptis. Ir man pavyko parašyti štai, ką aplinkosauginį klausimai turėtų tapti svarbesni, tvarumą reiktų apibriežti remiantis holistiniu požiūriu, reikalingas tarpdisciplininis požiūris, kad e, sukurtume sinergiją kitose politikos ir tai ypač sinergiją su klimato kaitos klausimais. Ir kaip sakiau, pradžioje man bus galimybė taikyti daugybę sankcijų, tačiau kiti e, kolegos turės daugybę galimybių tiekti iniciatyvas, toliau užimtumo galimybės, aplinkosaugą e, reikėtų suvokti kaip padedančią ekonomiką, o ne priešingai. Anglijas nenaudojančią ekonom... ekonomiką turi tapti išteklius tausiai naudojančią ekonomiką. 2020 strategija turi tapti veiksminga strategija. Svarbu uh, užtikrinti tiesioginį finansavimą aplinkos saugos projektams bei nepamiršti mūsų tvar, tvarumo siekio. Taip pat reikia tarptautinio požiūrio, nes kai kurius klausimus galima išspręsti tik globaliai. Visa tai yra aktualu, kalbant apie mano atsakomybės sritį. Iš esmės aš laukiau šiandienos diskusijų, nes aš tikiuosi, aš manau, kad tai yra mūsų gero bendradarbiavimo per kitus penkeris metus pradžia. Aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad, kad taip galėtų būti. Kaip jau sakiau, aš esu, būsiu atviras bet kokiems jūsų pasiūlymams, e, siūlymams susitikti, aptarti ką nors. Ir galiausiai ta Prius automobilio istorija. Mano sunus sudaužė automobilį gruodžio 13 dieną 13 valandą, o šiandien, pavyzdžiui, yra 13 diena. Ir aš pasakiau savo, jeigu tai yra bloga karma, tai aš turiu tą mm, karmą sulaužti, bet mes pirksime, perkame naują automobilį. Taigi, ačiū Jums už viską ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad tai yra mūsų gero bendradarbiavimo, kuris tęsis kitus penkeris metus pradžia. Ačiū. You, Ačiū kolegos, dėkojame paskirtajam komisijos nariui Patočnikui. Manau, kad praleidome tris labai įdomias valandas. Klausimas baigtas, o koordinatorius kviečiu susitikimui po pusvalandžio vienas G2 salėje e, klausimo įvertinimui.